die Sitzung eröffnen. Möchte Ihnen mitteilen, dass der Industrieausschuss in Zukunft, also ab heute. Norėčiau pasakyti, kad ateityje mūsų komitetas išsiplės iki 61 nario. Jūs žinote, kokie tai yra nariai. Neskaitysiu dabar viso jų sąrašo. Turime šiandien kvorumą, tai visiškai akivaizdu. Šiandienos posėdis yra transliuojamas, kad visi galėtų sekti mūsų veiklą. Pirmiausia, turėsime išrinkti komiteto pirmininką ir vicepirmininkus pagal 191 taisyklę. Kvorumas yra. Dabar norėčiau tarti keletą žodžių. Visiškai natūralu, kad aš atsistatydinsiu, natūralu, kad vienokias ar kitokias pareigas einame tik atitinkamą laiko tarpą, dėl to norėčiau padėkoti visiems nariams už puikų jūsų darbą, jis buvo įkvepiantis, labai įdomus. Ir tai, kad aš dabar netęsiu šio darbo, nereiškia, jog, aš, jog šis darbas nebuvo įdomus, aš ir toliau liksiu šio komiteto nariu ir stengsiuosi, kiek įmanoma, daugiau laiko investuoti. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už buvusi darbą ir taip pat sekretoriato nariams. Sekretoriato darbuotojai labai daug nuveikė pastaruoju metu Kai kurie iš šių sekretoriato narių keliavo po įvairius komitetus, mes e, pasitikome ir naujų. Aišku, su manimi buvo sudėtinga gal kartais, e, nelengva, bet manau, mūsų darbo rezultatai visuomet buvo geri. Labai norėčiau padėkoti ir frakcijų vadov, e, delegacijų vadovams, visuomet e, turėjau galimybę ne tik tai su savo frakcijos atstovais, savo frakcijos nariais bendradarbiauti, bet ir su kitų frakcijų nariais. Norėčiau visiems Jums padėkoti ir norėčiau Jums ateityje palinkėti gero vaisingo darbo šiame komitete kuris yra labai reikšmingas plėtojant ES politiką ateityje. Reikia suvokti, koks svarbus šio komiteto darbas tiek dabar, tiek ir ateityje. Taigi dėkoju nuoširčiai už darbą. Ir dabar pereinu prie penktojo darbo atvarkės punkto, vienintelio, kurį dar aptarsiu šiame poste, tai yra e, pirmininko e, rinkimai. Norėčiau paklausti APP e frakcijos, ar yra pasiūlyta kandidatūra. Darau prielaidą, kad ponė De Castillo pateiks savo pasiūlymą. Norėčiau suteikti jai žodį, prašau. Yeah. A, a, mí, a mí me desconcierta un poco este <laughs> momento porque en realidad la, la proposición que tengo que hacer me puede el secretariado. Dėkoju. Aš turėčiau pateikti pasiūlymą, taip, sekretariatas galėtų man padėti ir informuoti visus, kadangi šiaip jau man, manęs niekas net neinformavo neturiu netgi ir įgaliojimų, ką nors siūlyti. Galėčiau tą padaryti, tačiau jūs žinote, e, procedūra to neleidžia. Reikia laikytis nustatytų taisyklių. Pirmininkas. Taip, iš tiesų. Taigi aš manyčiau, kad tai yra e, pirmininko, e, pirmininko posto, teikimas kandidatūros į pirmininką postą. Pas Jasatori yra kandidatas šio komiteto, pirmi, šio komiteto pirmininko postą. Pirmininkas. Taip, pasiūlymas aiškus. Norėčiau paklausti, ar ponė Sartori sutinka su šia, su šia kandidatūra, su to teikimu, ar įteikia savo kandidatūrą, ar yra kitų kandidatų. Panašu, kad ne. Jei nėra daugiau siūlomų kandidatų, tuomet mes galėtume visi balsuoti, e, plojant, kas už tai, kad ponės Artori taptų šio komiteto pirmininkė. Išrinkome ponę Sartorį, nuoširdžiai sveikiname, visokiojo pasiekmės linkime ateityje šio komiteto darbė ir norėčiau Jums perleisti savo kėdę. Cari colleghi, grazie veramente per eh, l'appoggio. Kolegos, dėkoju už parodytą paramą. Žinome, kad parlamente esama susitarimo dėl visų komitetų vadovybės, nepaisant to, Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad palaikėte mano kandidatūrą. Norėčiau padėkoti ypatingai savo pirmtakui, ponui Royal. Per du su pusę metų tiek aš, tiek visi mes puikiai su juo susipažinome. Jis pirmininkavo šiam komitetui labai išmintingai ir išvalgiai. Aš galiu tik tikėtis, kad man pavyks dirbti taip pat teigiamai. norėčiau pasveikinti visus jūs grįžusius į komitetą, taip pat sveikinu ir naujus komiteto narius. Be jokios abejonės dėkoju ir sekretariato darbuotojams už visą jų nuveiktą darbą. Taip pat dėkoju iš anksto sekretariatui už visą darbą, kuris mūsų laukia per dviejus su pusę ateinančių metų. Mūsų laukia iš ties nemažai darbų, Todėl pavad... pirmininko pavaduotojai suvaidins labai svarbu vaidmenį ir dabar mes kaip tik tarysime prie pirmininko pavaduotojų rinkimų. Ar mes turime kandidatūrų sąrašą? Taigi, pirmasis pirmininko pavaduotojas kreipiuosi į komiteto narius. Ar turite pasiūlymų? Kolegė Madurė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man pirmiausia Jūs pasveikinti dirbau su ponia Sartori kitame komitete, konkrečiai moterų teisų komitete per pastarąją kadenciją ir mums tikrai pavykdavo puikiai bendradarbiauti. Ačiū, ponia pirmininkė. Kadangi suteikėte man galimybę pasisakyti, norėčiau padėkoti buvusiam mūsų pirmininkui, ponui Royal. Buvo iš ties labai malonu su jumis dirbti. Dėkoju už jūsų atvirumą, už jūsų norą dėrėtis. Mes nemažai nuveikėme, mūsų darbo atmosfera buvo puikia. Taigi, Herbertai, ačiū tau labai už tavo pasiryžimą dirbti pirmosios kadencijos pusės metu. Dabar dėl pirmininko pavaduotojų klausimo. Taip, mūsų frakcija siūlo ponę Patriciją Toją pirmajam pirmininko pavaduotojui, o trečiajam pavaduotojui pono Dimitris Dotas. Taip pat norėčiau padėkoti buvusiai e, pirmininko pavaduotojai, poniai Podimatai, kuri dabar atsistatydina, taigi dėkoju jai už jos pasišventimą dirbti šiame komitete. Dėkoju už malonius žodžius ir už jūsų pasiūlymus. Taigi pirmasis pirmininko pavaduotojas. Turime kolegės Patricijos Toja kandidatūrą. Ar ji yra primtina? Ačiū. Pone Toja, ar turime kitų kandidatūrų į pirmininko pirmojo pavaduotojo postą? Jeigu ne, aš siūlau tiesiog patvirtinti kolegę Toja pirmąją pirmininko pavaduotoją. Ačiū. Kolegoms, ponė Toja, norėčiau pakviesti Jūs į prezidiumą. Jūs dabar esate pirmoji pirmininko pavaduotoja. Dabar pereikime prie kitos pozicijos, tai yra antrasis pirmininko pavaduotojas. Ar turime pasiūlymą? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti Jums tapus komiteto pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Royal, kuris tikrai puikiai dirbo komiteto labui per dviejus su pusę pastarųjų metų. Alde frakcijos vardu norėčiau nominuoti poną Jens Rodę į šias pareigas. Deja, jis dėl šeiminių priežasčių šiandien negali dalyvauti mūsų posėdėje, bet aš siūlau jo kandidatūrą į antrojo pirmininko pavaduotojo postą. Grazie per questa candidatura. Noi... Eh, Dėkoju už šią kandidatūrą. Mes iš anksto turėjome informacijos apie šią kandidatūrą. Ponas Riode iš tiesų atsiuntė mums laišką, kuriame išdėstė priežastis, dėl kurių negalės dalyvauti šios dienos posėdėje. Taigi ponas Riodė neprieštarauja jo kandidatūrai. Ar turime daugiau pasiūlymų? Jeigu ne, siūlau tiesiog patvirtinti poną Riodę antrojų pirmininko pavaduotojų. ponas Raudė galės dalyvauti mūsų posėdėje jau rytoj. Dabar pereikime prie kitos kandidatūros, prie trečiojo pirmininko pavaduotojo posto. Mes turime pono Protasas kandidatūrą. Pone, ar jūs neprieštaraujate? Grazie. Ne. Kandidatė yra per. Jūs pritarėte šiai nominacijai. Ar yra kitų kandidatūrų? Jeigu ne, siūlau tiesiog pritarti šiai kandidatūrai plojimais. Dėkoju. Kviečiu Jūs, ponė, taip pat prie mūsų prisijungti. Ketvirtasis pirmininko pavaduotojas. Turime pasiūlymų, ponas Čičeston. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs išrinkus Jūs į šias pareigas. Linkiu Jums kuo didesnės sėkmės. Turiu šiekios tokios patirties tokiame darbe ir tikiuosi, kad Jums šis darbas iš ties patiks, nes kolegos, su kuriais dirbsite, yra puikus. Taip pat dėkoju Herbert Royal už tai, kad puikiai pirmininkavo mūsų komitetui pirmoje kadencijos pusėje ir linkiu jam kuo didžiausios sėkmės einant kitas pareigas. Į ketvirtojo pirmininko pavaduotojo postą norėčiau pasiūlyti mūsų kandidatą poną Tozanovskį. Grazie, kolega. Dėkoju, kolega Čičesta. Pone Tovinovski, ar pritarėte jūsų kandidatūrai? Puiku. Ar yra kitų pasiūlymų? Jeigu ne, tuomet dar kartą paprašysiu patvirtinti šį kandidatą. Plojimais. Labai jums ačiū. Pone Dekastijo paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar mes jau turime išrinkę komiteto valdybą, pirmininką ir keturis vicepirmininkus. Aš norėčiau pasveikinti ketvirtąjį pirmininko pavaduotoją mūsų frakcijos vardu. Aš linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, galite pasitikėti mūsų paramą ir palaikymu. Norėčiau pasakyti, kaip labai mes vertinome atsistatydinusi pirmininką Herbertą Roilį. Jis iš ties meistriškai pirmininkavo komitetui, rasdavo pusiausvyrą tarp skirtingų politinių frakcijų interesų ir laikėsi bešališkumo principo. Jis buvo pavyzdinis komiteto pirmininkas. Taigi savo frakcijos vardu aš norėčiau tą pabrėžti. Šiuo metu, kai ką tik išrinkome naują komiteto vadovybę ir valdybą, norėčiau e, paprašyti kolegų paploti mūsų buvusiam pirmininkui Herbert Royal. Bene, allora abbiamo terminato la parte Kągi puiku. Steigiamasis posėdis baigtas. Galime dabar pereiti prie įprastinės posėdžio darbo atvarkės. Pirmasis mūsų klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. iš dalomosios medžiagos. Jūs žinote, kad penktą ir trečią klausimus buvo paprašyta apkeisti vietomis. Pranešėjai su tuo sutiko. Taigi, jeigu nėra jokių prieštaravimų ir kitų pasiūlymų dėl darbo atvarkės pakeitimo, tuomet mes su tokiais pokyčiais tvirtiname darbo atvarkę. Atsiprašau, 15 ir 3 klausimas yra sukeičiami vietomis. Jeigu visi tam pritarė, darbo atvarkė yra patvirtinta. Dabar antras darbo atvarkės klausimas - pirmininko pranešimai. Norėjau pasakyti, kad šią savaitę vyksta daugybė komiteto posėdžių, todėl negalime užtikrinti vertimo į visas kalbas. Nėra verčiama į estų, suomų, latvių, slovakų ir slovėnų kalbas. Tiek mano pranešimų. Jie yra susijęs su šios savaitės komiteto posėdžiais. O dabar perėsime prie trečio darbo atvarkės klausimų, o kadangi pakeitėma darbo atvarkė, reiškia, kad svarsysime 15 klausimą. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais sprendžiant energetikos politikos klausimus. Strateginis požiūris į saugų, tvarų ir konkurencingą energijos tiekimą. Taigi 15 klausimas. Norėčiau suteikti žodį Edith Herzog. Kolega Madurel kalbės ponios Herzog vardu. As my colleague could not be present, I, uh, she has asked me to, uh, to read. Uh, kadangi kolega negalėjo dalyvauti, tai tiesiog paprašė, kad perskaityčiau jūs pastabas. Taigi, jeigu leisite man, tai yra pora keletą svarbių dalykų, kuriuos norėčiau tiesiog iškelti. Tai pirmiausia, gerai funkcionuojanti vidaus energetikos e, e, rinka, ypač turint galvoje išorės rinką. Rinka Taip labai svarbu, kad rinka būtų integruota ir iš tikrųjų naudojame taip, kaip reikia, e, tiesiog atsižvelgiant į e, ekspertizę ir sugebėjimus atskirų valstybių narių. Nu, priklausomai nuo kūro e, naudojimo, nuo degalų, galbūt tai turės įtakos ir primamiems sprendimam, lygiai taip pat tai turės įtakos solidarumui tarp valstybių narių. Turėtų būti organizuojamos e, nuolatinės diskusijos e, energetikos politikos srityje, ne tik atsirose ministerijose, bet taip pat ir taryboje, taip pat ir e, dalyvaujant komisarui atsakingam už energetiką. Man atrodo, kad labai tai svarbus strateginis klausimas visai Europos Sąjungai turėtų taryba iš tikrųjų užsiimti darybomis, tokiamis, kurios padėtų sutvarkyti šitą sektorių. Taip reikėtų būtinai a, tai daugiau informacijos, surinkti duomenis, kurie yra svarbus ir a, finansiniam institucijom, ir administraciniams organams. Dėl tiekėjų ir šaltinių Taip pat paieška jų turėtų būti pakreitinta, ypač kada kalbame apie naujų transporto koridorių kūrimą. Taip pat, kada kalbame apie viduržėmė jūros koridorių, nepaprastai svarbu taip pat atkreipti dėmesį į dujų tiekimą. Čia reikėtų atsiminti ir Australiją, Kanadą, ir Afriką, ir Centrinę Aziją, lygiai taip pat ir Ameriką. Taip pat reikia, kiek galima tobulinti elektros infrastruktūrą. Taip pat kalbant apie jėgainių darbą, naujų jėgainių kūrimą. Pranešėja taip pat norėtų pabrėžti, kad labai svarbu a, tiesiog kurti bendrus planus, ne tik tai kalbant apie pagrindinius tiekėjus kaip Rusija, bet taip pat ir apie e, svarbius partnerius. A, kurie laikosi panašių e, vertybių, pavyzdžiui, Japonija, e, kada galima bendradarbiauti ir pramonės rytyje, ir mokslinio tyrimų rytyje, e, kada kalbame apie efektyviai dirbančią energetikos rytį, saugumą ir, žinoma, kitus dalykus. Ačiū. Grazie. Allora, per questo dibattito. Labai Taip, mes turime 45 minutės diskusijoms. Ir jau yra visas sąrašas norinčių pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Gal visų pirma, aš turėčiau Jūs pasveikinti užėmus pirmininkės postą, norėčiau Jums palinkėti šiame darbe EPP frakcijos, e, pra, frakcijos esu, esu pranešėjas šią temą ir norėčiau pasveikinti pranešėją, e, pateikus tikrai labai solidų pranešimą, labai subalansuotą tekstą. Ir norėčiau paminėti tuos dalykus, kurie mano nuomonė yra ypatingai svarbus ir kai kuriuos, kuriuos reikėtų dar papildyti, kad šis pranešimas taptų dar geresnis dėl tų teigiamų elementų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog mm. Visiškai pritariu nustatytiems prioritetams, tai yra išorės matmuo, kuomet kūrėme energetikos vidaus rinką. It doesn't go. Okay.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 Taigi atsiprašau, toliau. Taip pat reikia skatinti besivystančių šalių prieigą prie e, energetikos šaltinių ir taip pat gerinti ES energetikos politiką jos su pasienio partnerimis, taip pat e, geresnį bendradarbiavimą tarp ES e, komisijos ir valstybių narių. Europa turės ateityje kalbėti vienu balsu, kuomet ji įgis didesnį svorį tarptautiniuose forumuose. Visą tai yra labai gražu, apie tai kalbame pranešime ir tai visiškai uh, priimtina. Tačiau vis dėlto yra tam tikrų elementų, kuriuos norėčiau paminėti ir juos išryškinti labiau negu jie buvo išryškinti pačiam pranešime. Pirmiausia, šiaurės, pietų ir rytų partnerystės kontekste jau nemažai mm, buvo padaryta, tačiau pietų Atlanto regionas dar pranešime nėra pakankamai išryškinamas. Pietų Amerika taip pat e, turi išteklių, energijos šaltinių ir dėl to reikėtų jai skirti didesnį dėmesį plėtojant mūsų energetikos politiką. Bent jau tokia mano nuomonė. O kalbant apie besivystančias šalis, Reikia pasakyti, kad energetikos politika yra plėtojama teisinga linkme, tačiau ji turėtų įgyti pagreitį. Ypač Europa turėtų aktyviau veikti, e, plėtojant, stiprinant e, pajėgumus energetikos rytyje. Tai buvo tokie dalykai, kuriuos norėjau labiau išryškinti šiame, e, šio pranešimo kontekste. Taigi Pietų Atlantas arba Pietų Amerika bei E, ryškesnis e, bendradarbiavimas su e, besivystančiomis šalimis šioje srityje. Atsiprašau dėl savo telefono. Dėkoju. Dabar ponas Turmes. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs prisėmus atsakomybę šiame darbe, šio darbo. E, atsakomybę ir aš taip pat e, sveikinu ir e, vicepirmininkus. Pradėsiu savo pasakymą nuo to, kad prieš 3-4 metus buvau Kinijoje ir kai ten nuvykau, kalbėjausi su komisijos pareigūnais, su valstybių narių atstovais ir mano išvada buvo ta, jog nėra bendros ES ir Kinijos energetikos politikos. Yra mm, Prancūzijos ir Kinijos, Vokietijos Kinijos, Danijos Kinijos energetikos politikos. Tačiau nėra bendros ES ir Kinijos energetikos politikos. Bent jau aš taip supratau, kad Danijos ir Kinijos energetikos kor, e, e, korporacija ir turi didesnį biudžetą negu visa Europos Sąjungos, e, ben, visa Europos Sąjungos bendradarbiavimui skirtas biudžetas. Ir visos valstybės narės dėl savo tam tikrų pramoninių interesų stengiasi netgi nedemonstruoti viešai to, ką jos daro bendradarbiaudamos su šia šalimi. Reikia pasakyti, kad Europai tai yra tikrai ne, tai, tai yra žalinga. Mums reikėtų stengtis uh, ieškoti tokios situacijos, kuomet e, naudos turės abi dvi pusės, kuomet politiniai interesai bus ginami, konkre, konkretus nacionaliniai politiniai interesai, tačiau ir ES interesai nebus pamiršti. Reikia, aišku, atitink, siekti ir atitinkamo e, darbo skaidrumo ir stengtis gauti daugiau informacijos apie e, įvairius energetikos ryties sprendimus tarp ES ir ne ES narių, e, trečiųjų šalių. Kai kalbame apie dujų ar naftos e, importą ar, ar kitus energijos šaltinius, mes turime turėti interesą kad e, tos šalis, iš kurių mes importuojame tas, tos išteklius, energijos išteklius, laikytųsi atitinkamų tarptautinės teisės standartų. Deja, kol kas tendencijos yra tokios, kad kuo daugiau, kuo didesnės yra importo iš trečiųjų šalių e, apimtis, e, tuo silpnesnis tarptautinės teisės nuostatų laikymasis. Aš manyčiau, kad tos nuostatos, laiky, tos nuostatos laikymasis turėtų būti besąlyginis. Reikėtų už, už, užduoti savo klausimą, koksgi yra e, PPO vaidmuo, kai kalbame apie prekybos sustarimus. E, aplink, e, energetikos e, politika turėtų būti suderinama su tokia su kitomis politikos rytimis, pavyzdžiui, aplinkosaugos politika. Ir galbūt reikėtų ir užduoti savo klausimą, ar galėtume toliau bendradarbiauti, tokiu, tokiu mastu bendradarbiauti, pavyzdžiui, su Kanada, kuri nepakankamai ge, e, nu, nuosekliai ir gerai laikosi e, ap, įsipareigojimų klimato apsaugos e, srityje. E, Taigi aš manyčiau, kad reikėtų neužmiršti ir aplinkosaugos politikos, kai kalbame apie energetiką. Pagaliau, kai žvelgiame į energetikos e, e, darbo tvarkės, ar tai būtų ES, ar Junktinėse valstijose, ar Kinijoje, ar panašiai, visą tai susijęs su trim dalykais - energijos tiekimo e, efektyvumas, tai atsinaujinantis energijos šaltiniai ir elektros. Elektros elektros tinklų sustiprinimas. Taigi mums reikia neužmiršti atitinkamų pramoninių pajėgumų stiprinimo. Reikia skatinti energijos tiekimo efektyvumo didinimą. Ir aš manyčiau, kad tokie standartai, kuriuos mes e, turėtume numatyti, e, jie turėtų būti numatomi ir mūsų susitarimuose su atitinkamomis trečiosiomis šalimis. mes savo importo politiką energetikos rytyje siekiame ir padėti vidutinėms ir mažosioms įmonėms, kurios veikia vietoje, kai kalbame apie naujųjų technologijų plėtojimą. Ir aš manyčiau, kad jų taip pat nedėrėtų užmiršti. Dėkoju. Ačiū. Kollega Georg. Elnök asszony, és eh, én is hadd kezdem a, a gratulációval. Gratulálok a megválasztott elnökség minden tagjának, és eh, jó. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau Jūs, pirmininkė, pasveikinti ir palinkėti kuo geresnės kloties šiame darbe. Dabar dėl pranešimo. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę pranešėją jį parengus, kaip ir prieš mane kalbėjusieji, eh, sakau, kad šis pranešimas yra labai gerai subalansuotas ir viskas jame puikiai sudėliota, visi akcentai. Aš tikrai pritariu šio pranešimo esmiai. Sakoma, kad esame atsidūrę sudėtingoje situacijoje, kai kalbame apie ES santykius su trečiosiamis šalimis. Kodėlgi situacija yra sudėtinga? mums būtina atsižvelgti į rinkos dėsnius, į konkurencingumą ir daugybę kitų dalykų. Turime viską matyti bendrai, turime matyti bendrą vaizdą, konkurencingumą, bendrą rinką ir santykius, kurie yra pagristi konkurencingumu. E, keletas žodžių apie partnerius. Mano nuomonė, e, šiame dokumente labai gerai atspindėtas šis klausimas kai dėl valstybių narių ir jų priklausomybės nuo Rusijos, tai žinoma situacija yra skirtinga, tačiau reikia kalbėti apie importuojamas dujas bei energetikos balansą apskritai. Yra vidurio ir rytų Europos šalių, kurios eksportuoja mažiau dujų, tačiau jos yra labai priklausomos nuo tokių santykių. Jos yra labai priklausomos nuo Rusijos eksporto, kai kuriais atvejais net šimtų procentų. Taigi mums yra reikalinga užtikrinti solidarumą tarp valstybių narių. Prieš mane kalbėjusiai paminėjo ir kitą mūsų partnerį - Kiniją. Kinija iš dalies ne visiškai įtraukta į šį pranešimą. Visi mes turbūt sutiksime su tuo, kad jeigu norime kovoti su klimato kaita, pasaulio atšilimu, turime nepamiršti Kinijos ir jos milžiniškos populacijos. Todėl Kinija turi būti įtraukta į šį pranešimą. Į Kiniją mes turėtume žiūrėti labai rimtai. Dėl įvairių energijos šaltinių. Kalbant apie benziną, sakyčiau, kad čia mes taip pat esame priklausomi. Nigerijoje situacija yra siaubinga, ta, sa, taikomos sankcijos Iranui ir tą taip pat reikėtų įtraukti į pranešimą. Dujos, elektra, Šioje srityje susidurėme su struktūrinėmis problemomis. Tačiau mano nuomonė pranešime tam nėra skirta pakankamai dėmesio. Ir aš siūlyčiau teikti siūlymus, konkrečias strategijas, kaip būtų galima spręsti šios probleminius klausimus. Dar vienas dalykas yra galimas tvarkaraštis. Deja, komisijos dokumente nėra kalbama apie jokius galtinius terminus. Aš siūlyčiau parengti mums patiems gautinius terminus. Galime prisiminti Collins pranešimą, lygiai gretų pranešimą, apie kurį aš tikrai nepamiršau. Taigi Galimas tvarkaraštis tikrai yra svarbus klausimas dabartiniu etapu. Dėkuoju, ponė Dekastilio. Pues, eh, yo no voy a añadir... Nelabai ką turėčiau pridurti prie tų, kas jau buvo pasakyta. Ir vis tik. Na, norėčiau tiesiog grįžti prie komisijos pasiūlymą tas pranešimas, ypač turint galvoje tikslus, iš tikrųjų nebūtų prasmingas, jeigu mes netkreiptumėm dėmesio į a, santykius tarp, tarp valstybinius santykius. Labai svarbu suprasti, jeigu mes norime iš tikrųjų, o kaip reikia panagrinėti komisijos pasiūlymą dėl energijos saugumo ir užsienio politikos, kad kuo sėkmingiau siektume savo tikslų. Norėčiau tiesiog pritarti aštuntąją pastraipai, kada kalbama apie tai, kad komisija reikėtų steigti mandatą, kada kalbame apie infrastruktūrą, tai, kas galėtų iš tikrųjų padaryti poveikį saugumui, energetikos tiekimui, apskritai, turint galvo visą Europos Sąjungą. Manau, kad 11 pastraipa irgi turėtų būti pabrėžta kaip svarbi. A, tai yra solidarumas, priklausomybė vienas nuo kito. Taip pat priklausomybė nuo iškastinio kūro, kurį gauname iš užsienio arba iš tiesų formų atityrų iškasinio kūro. Na, kalbam apie Angliją, žinoma. Ir čia solidarumas e, tiesiog neįmanomas būtų be bendrų ryšių. Mes visą laiką apie tai kalbame ir vis dėlto dėja dar nedaug ko pasiekėme šioje srityje labai svarbu to pasiekti, jeigu mes ketiname tapti iš tikrųjų konkurencingais e, vidaus rinkoje. Labai svarbu, jeigu ES iš tikrųjų turėtų pasiekti nepriklausomos energijos tiekimo Na, e, ypač, kada kalbame apie tam tikras sąlygas, dėrybų su ne Europos Sąjungos šalimis dėrybų sąlygas. Taigi, pasiūlymas, manau, visiškai tinkamas, turi aišku pagrindą, e, kuriuo jau gali remtis Europos Sąjungos parlamentas. Ačiū, ponė Dekastyje. Tai Ačiū. Puntuale e, e competente. Dėkoju, e, dėkoju kolegijai, kuri pateikė tą pasiūlymą, pakeitimą, jis tikrai labai tinkamu laiku pateiktas. Norėčiau pateikti savo pastabų, pateiksiu ir atitinkamų pakeitimų pasiūlymų. Reikia stiprinti ir atitinkamus teisinės e, instrumentus, teisinės priemonės, tai yra bendradarbiavimas e, su E, valstybėmis narėmis, tarp valstybių narių, su jų sanglauda šioje srityje. Europos Sąjunga e, turėtų ieškoti sąjungininkių, kai kalbame apie e, energijos tiekimą iš trečiųjų šalių reikėtų stiprinti mūsų susitarimus, jų, jų galę, jų, jų poveikį ir visą tai žvelgti, žvelgti per partnerystės prizmę. Tik tuomet ES bus stipresnė energetikos rytyje. Tad reikėtų ne tiek laikytis dvišalės, dvišališkumo vizijos, kiek daugiau euro, bendros europietiškos e, vizijos. Ir e, jeigu e, mums pavyktų veikti iš vien, vieningai visai ES, tai sustiprintų mūsų pozicijas tarptautinėje rinkoje ir mes e, būtume e, tikrai stipresni, atski, atskiros valstybės būtų stipresnės tokia, tokiame kontekste negu siekdamos savo nacionalinių interesų. Taigi Europoje reikia kalbėti ne vien tik tai vienu balsu, bet ir naudotis turimomis galiomis, strateginiais pajėgumais. Ir ponas Turmesas tą pabrėžė. Mes visi žinome, kad ES nelabai strategiškai veikia lyginant su kitomis pasaulio šalimis, pavyzdžiui, Kinija. O atskiros valstybės narės irgi nelabai ką gali nuveikti. Dėl to mums reikia laikytis bendros strategijos, kuri būtų labai svarbi visoms valstybėms narėms. Mes tą nuolat kartojame, tačiau dabar jau tikrai reikėtų tą būtinai galutinai pabrėžti. Yra valstybių narių, kurios e, aprūpina mus e, energiją, jos yra svarbios. Ir e, manyčiau, kad mes galėtume išreikšti savo, savo e, pagarbą toms šalims, ar turėtume parodyti, kad mes jas vertiname. Dėkoju, sako pirmininkė, ar yra dar norinčių kalbėti. Jeigu ne, tuomet suteiksiu žodį komisijos atstoviai poniai Markės. Good afternoon. Thank you very much. Uh, we have listened with great interest. Labai ačiū. Mes su dideliu susidomėjimu išklausėme nuomonės. A, tai rodo iš tikrųjų, kad palaikoma šita užsienio energetikos politika. Taip, a, taip pat labai teigiamai pasižiūrėjome į na, projektą paskutinės ataskaitos ir labai lauksime galutinės jos versijos. A, Na, komisija rugsėjo mėnesį jau išaiškė nuomonę e, svarbiais klausimais, jį kalba apie tai, kaip svarbu, kad e, užsienio politika turėtų padėti pasiekti energetikos e, srityje keliamas tikslus. Taip, taip pat turėtų būti didelis dėmesys kreipiamas į tiekimo saugumą. Tai dėl pagrindinės vidaus rinkos teisynas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Reikėtų labiau koordinuoti veiksmus ES lygmenyje ir man mal, labai malonu išgirsti, kad akcentuojama koordinavimas veiksmų ir kad pritarime tai, ką komisija laiko prioritetais. To iš tikrųjų reikia, jeigu ES nori turėti didesnį poveikį dirbant su trečiosiomis šalimis, tos koordinavimas būtų labai svarbus. Ypač kada kalbame apie tarptautinės organizacijas, kurios turi tam tikrą ryšį su mūsų aptariamis rytimi. Tai turėtų, man atrodo, įtakos ir pasaulinėje energetikos darbų tvarkiai. Taip, kalbant apie tiekimų saugumą ir kalbant apie vidaus rinkos integralumą, Manau, kad būtų svarbu labiau pabrėžti tiesiog tai, kas jau yra pasiekta, ypač atsinaujinančias energijos srityje, yra tam tikros sritis mūsų politikoje, kur mūsų išorės partneriai dar tik tai kūrė politiką. Reikėtų tiesiog, kad atsirastų didesnis supratimas, pasitikėjimas mūsų partneriais Ypač kada kalbame su trečiomis e, šalimis, besivystančio ūkio e, šalimis. Ir e, tai mūsų veiksmai, mūsų stipriosios pusės turėtų na, reikėtų pasistengti apjungti mūsų stipriasias pusės ir politiką. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų kolega Merkis. Gal norėtumėte ką nors pridurti? Kaip pranešėja ar atstovaujanti pranešėjai. Jeigu nieko neturite pridurti, tai reiškia diskusijos baigtus. Rytoj dar kalbėsime apie bendradarbiavimą energetikos rytyje ir mūsų išorės santykis. Ir rytoj po pietų būt geresnės būt diskusijos. O kalbant apie darbo atvarkę, mes nesame dar numatę tikslius datos. Galbūt galėtume balsuoti kovo mėnesį, bet dar kol kas mes tai tik taip iš tokų pasižymėjome. Norėčiau pasiūlyti jums dabar kad, na, iš tikrųjų mes padarėme pažangą, e, tiesiog lenkėme darbo tvarkę. E, mūsų paskutinis punktas šios dienos darbo tvarkė turėtų būti uh, Horizon 2020, Horizontas 2020. Uh, generalinis direktorius turėtų pranešimą mums padaryti, kuris Na, būtų lyg tai įvadas mūsų diskusijoms, bet jis mm, gali atvykti tik tai pusę penkių. Taigi gal padarytume 30 minučių pertrauką. Nemanau, kad galima būtų pradėti tiesiog neišklausius jų. Jis patikino mus, kad pusė penkių bus čia. Gal mes tiesiog per daug gerai dirbome padarėme daugiau negu buvo tikėtasi per tą pusvalandį, taigi po pusės valandos grįšime. Nu.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 <laughs> Colleghi, allora se prendete posto possiamo. Kolegos, užimkite savo vietas. Galėsime tęsti posėdį. Ačiū. Norėčiau pasveikinti Robert Dežan Smith, generalinį direktorių ir jo kolegas atvykusius į mūsų posėdį. E, kalbėsime apie Horizontas 2020 programą ir pradėsime nieko nelaukdami. Suteiksiu žodį Robert John Smith, generaliniam direktoriui. Jis pristatys visą paketą Horizontas 2020. Prašom. Ačiū už malonius žodžius. Labas vakaras visiems. Su manimi yra kolega Kurel, kuris kalbės apie Europos inovacijų ir technologijų institutą. Man labai malonu būti čia. Komisarė jau pristatė Horizontas 2020 paketą, kai tik jis buvo patvirtintas. Ir ji kalbėjo apie tai, kad esama jūsų komitete didžiulio susidomėjimo šią programą. Tai yra pirmasis uh, formalus pasikeitimas nuomonėmis šiuo klausimu ir be jokios abejonės mes bendradarbiausime šiuo klausimu ir ateityje. Prieš pereidamas prie klausimo pristatymo sveikinu ponę Sartori, paskyrus ją komiteto pirmininkę, aš esu įstikinęs, kad bendradarbiavimas su jumis bus lygiai toks pat geras kaip ir su ankstesniu komiteto pirmininku daktaru Roiliu e, komisijos pirmininkas ponas Barozo taip pat dėkoja už puikų bendradarbiavimą per pastarosius metus. Taip pat dėkoju poniai Madurel, sėdinčią štai ten. Ji yra paskirta Horizontas 2020 pranešėja. Taip pat sveikinu ponę Elę, kuri yra pranešėja dėl dalyvavimo taisyklių klausimo. Tai yra labai svarbus klausimas ir aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo su jumis šiuo klausimu. Aš esu parengęs trumpą prezentaciją šiuo klausimu ir trumpai ją jums pristatysiu. Pirmiausia, pradėsiu nuo bendro vaizdo, nuo bendros situacijos, palyginsiu Horizontas 2020 su kitomis programomis, kalbėsiu apie pasiūlymo esmę, apie susikartančius klausimus ir tvarkaraštį. Akivaizdu, kad Horizontas 2020 nėra pavienė programa, ji priklauso daugiametai finansų programai 2014-2020 metai. Komisija pateikė pasiūlymą mm, šiuo klausimu birželio mėnesį ir mums būtina parengti atitinkamą biudžetą. Mums būtina užtikrinti fiskalinę konsolidaciją, taikyti taupimo priemonės ir užtikrinti, kad būtų taikomos augimo priemonės. Turime investuoti į ateitį ir kai kalbame apie investicijas į ateitį, kalbame apie švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taigi, jeigu pažvelgsime į daugiametės finansinės programos pasiūlymą, pamatysime, kad labai nemažai lėšų yra numatyta būtent inovacijų ir mokslinių tyrimų sričiai komisija iš esmės pasiūlė padidinti finansavimo programą 46 procentais ir yra numačiusi 80 milijardų eurų Tai rodo, kad mes esame pasirengę investuoti į inovacinės programas. Ateities Europos nesukursime vien tik taikydami taupimo priemonės. Mums reikia pasiūsti labai aišku teigiamą signalą mūsų gyventojams. Taigi, horizontas 2020 yra parengtas komisijos pasiūlymas, numatyta 80 milijardų eurų, 46 e, procentų padidėjimas lyginant su ankstesniais e, finansavimo laikotarpiais. Ir mūsų tikslas yra taikyti augimą užtikrinančias priemonės, kad mūsų ekonomika galiausiai pradėtų aukti, kad būtų sukurtos naujos darbo vietos. Šioje programoje atsižvelgiama į gyventojus kamuojančias problemas ir į Europos situaciją, lyginant ją su likusiu pasauliu. E, šį pasiūlymą sukūrėme ne vieni, bendradarbiavome su suinteresuotomis šalimis, su partneriais, su Europos parlamento nariais. Taigi tikrai atlikome parengiamąjį darbą prieš parengdami šią programą. Su pana Karvalio bendradarbiavimo dėl e, supaprastinimo, su pana Merkys, dėl inovacijos sąjungos ir su ponu Odį bendradarbiavome. Jis yra parengęs ataskaitą dėl septintosios pagrindų programos. Deja, 100 milijardų eurų mes dar nepasiekėme, yra kol kas numatyta 80 milijardų eurų ir be jokios abejonės bendradarbiavime su ponia Matijas, kuri yra parengusi žalėje knygą horizontas 2020 klausimų. Taigi atsižvelgėme į visus šiuos skirtingus pranešimus, bendravome su mokslininkais, su pramonės atstovais, su suinteresuotomis e, šalimis, su pirmininkaujančios e, šalies nuomonė. Internetu konsultavomės 20 e, praktinių seminarų buvo surenkta. Taigi mes iš ties rengdami programą įsiklausėme į pačias įvairiausias nuomonės. Europos parlamentas taip pat teikia savo pasiūlymus ir mes darėme viską, kad jūs šiame pasiūlyme atrastumėte savo pasiūlymus. Taigi, Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo integravimas. Jūs sakėte, kad reikia susijęti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat parlamentas e, reikalavo radikalaus supaprastymą. Pone Karvalio labai griežtai už tai pasisakė. Ir dabar ponia Karvalio sako, kad galbūt mes persistengėme ir tas supaprastymas yra pernelyg didelis. Na, bet prie to grįšime. E, mokslų, mokslinis pagrindas. Mums ir toliau reikia investuoti į bazinį mokslą ir mums reikalinga sustiprinti mūsų mokslo pagrindą turimą Europoje. Kitas dalykas yra visuomenės uždaviniai arba iššūkiai. Pone Matijas savo pranešime labai aiškiai ragina įsiklausyti į piliečių problemas. O piliečių problemos yra susijusios su jų sveikata, su saugumu, su maistu, transportu ir daugybė, daugybė kitų klausimų. Taigi mes nuo tematinio požiūrio perėjome prie kitokio požiūrio, atkreipdami dėmesį į piliečių problemas. Kitas dalykas yra multidisciplinariškumas. Nekarta vyko diskusijos taip pat ir parlamente dėl platesnio įsitraukimo į programą, dėl platesnio bendradalyvavimo. Akivaizdu, kad ES sudaro 27 valstybės narės. Vyksta daugybė nelaimingų atsitikimų visose šalise ir visiems turi būti suteiktos galimybės dalyvauti programoje tiek valstybėms narėms, tiek ir įvairioms organizacijoms. E, kitas dalykas, ponios Merkys pranešime, tai ir labai atsispindėjo. E, svarbu yra ne tik technologijas, bet ir technologinės, bet ir socialinės inovacijos. Ir mūsų pasiūlyme Horizontas 2020 apie socialinės inovacijas tikrai yra kalbama. Ir paskutinis dalykas mažos ir vidutinės įmonės, jų reikšmė ir jų įsitraukimas, nes būtent jos skatina augimą ir kuria naujas darbo vietas. Taigi mes net ir finansinė prasme daug dėmesio skiriame mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ponas Riubė dėja nedalyvauja šiame posėdyje, bet jo indėlis iš ties buvo labai svarbus. Taigi Horizontas 2020 programa yra grindžiama trimis prioritetais. Pažangus mokslas, pramonės pirmavimas ir visuomenės uždaviniai. Kodėlgi pažangus mokslas? Tai yra akivaizdu. Jeigu mes iš pat pradžių neskirsime investicijų, nieko ir negalime tikėtis. Taigi Europa turi stiprinti savo mokslinę bazę. Ji turi ir toliau investuoti į stambę uh, įrangą, infrastruktūrą. Taip pat turime sudaryti galimybės jauniems žmonėms imtis naujoviškų tyrimų, taip pat turime užtikrinti mobilumą, kad jie galėtų judėti ES. Todėl mes labai daug dėmesio skiriame mokslo meistriškumui ir mes beveik padviginome tam skirtą biudžetą. Europos mokslinių tyrimų taryba. Šiai idėjai labai pritarė jūsų komitetas, visas Europos parlamentas, galėčiau paminėti ponę Nibler, ponę Grostet ir kitus, kurie pritarė šiai svarbiai iniciatyvai padvigubinti biudžetą. Ateities ir besivystančios technologijos. Pone Karvalio, jūs kalbate apie tai, kad reikia skirti daugiau dėmesio šiai veiklai. Kitas dalykas yra Marie Curie veiksmai, mobilumo programos, jos yra labai populiarios tarp jaunų mokslininkų ir tyriejų ir galiausiai mokslinio tyrimo infrastruktūra. Aš jau sakiau, kad mes turime pasirenkti kitos kartos stambiai infrastruktūrai, ją turime sukurti visoje Europoje ir turėtume padaryti viską, kad tokiu būdu galėtume judėti į priekį. Tuo pat metu mes turime sustiprinti mūsų pramonės pirmavimą. Ponas Odį savo pranešime apie septintąją bendrąją programą kalba apie būtinybę sustiprinti mūsų pramonės pozicijas. Todėl mes iš esmės savo programoje labai daug dėmesio skiriame pramonės poreikiams. Mes taip pat norėtume, kad ir pramonė figuruotų mūsų programuose. Per pastarosius metus matome, kad pramonė vis rečiau dalyvauja vykdant programas, bet pramonės įtraukimas į mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla yra labai svarbus. Tai gali užtikrinti mūsų pramonės konkurencingumą. Mažos ir vidutinės įmonės vaidina čia labai svarbu vaidmenį ir šalia investicijų į pramonės technologijas mes turime labai įdomų paketą ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nemaža dalis bus skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes taip pat ketiname remti Eurostars iniciatyvą. Galiausiai mes skiriame lėšų rizikos finansų srityje. Būtent sudarysime galimybę pasinaudoti rizikos finansų finansavimo priemonę. Ši priemonė iš tiesų susilaukė sėkmės prieš keletą savaičių. Šiame komitete buvusi komiteto narė padarė pranešimą apie šią priemonę. Ir ši priemonė egzistuoja dviejus metus ir beveik 8 milijardai eurų buvo skirti per šį laikotarpį novatoriškoms įmonėms. Čia kalbu apie paskolas įmonėms, kurios užsima progr... inovacinėmis programomis. Visuomenės uždaviniai. Matijas pranešime buvo aiškiai reikalaujama ateityje būsimosiuose programuose kalbėti apie piliečių visuomenės poreikius. Ir manau, kad mes pasirinkome tinkamą prieimą prie šio klausimo, spręsti piliečių problemams. Kai kalbame apie piliečius, piliečius neramina jų suvartojamas maistas, transportas, kuriuo jie naudojasi. Piliečiai nori gyventi saugioje visuomenėje. Akivaizdu, kad visi šie iššūkiai turi būti atremti. Ir tam reikia ne tik mokslinių tyrimų, Tam reikia ir mokslinių organizacijų veiklos bei pramonės veiksmų. Taigi mes turime įtraukti pačias įvairiausias suinteresuotas šalis, kad jos rastų sprendimus mūsų piliečių problemams išspręsti. Jeigu imtume sveikatos apsaugos situaciją, nesiniai perskaičiau e, tyrimą, kuriame sakoma, kad e, Alzheimeris ir senatvinis senėjimas mums kainuos 1 procentą nuo BVP ir tai pasitiks labai greitai. Žinoma, tai yra žmogiškoji tragedija, bet mes Europos lygių turėtume suvienyti mokslininkų pastangas, kad jie rastų sprendimus kovoti su tokiamis siaubingomis problemomis ir lygomis. Galėčiau pateikti daugiau pavyzdžių, bet jeigu bus klausimų, tai prie jų ir grįžčiau. Socialiniai mokslai ir humanitariniai mokslai. Jie atlieka labai svarbu vaidmenį, kalbant apie visuomenės uždavinius. Kalbant apie socialinius mokslus, mums reikalingi dideli pokyčiai. Mes nesiūlome atskiros programos. Aš žinau, kad jūs gavote ne vieną laišką šiuo klausimu, mes taip pat, bet mūsų pasirinkimas turi tam tikrą prasme. Mes turime programas skirtas fizikos mokslams, galbūt reikėtų skirti programas ir socialiniams mokslams, tačiau kodėlgi mes nesiūlome konkrečios programos socialiniams mokslams ir humanitariniams mokslams. Todėl, kad socialiniai mokslai ir humanitariniai mokslai gali padaryti didžiulį pokytį, bet tam reikia konkrečių įsipareigojimų. Vėlgi galime imti sveikatos sritį. Praėjusią savaitgalį peržiūrėjau statistinius duomenis iš Niderlandų. Vienas iš aštuonių žmonių vyresnių nei 70 metų turi tik vieną socialinį kontaktą per mėnesį, 15 procentų žmonių vyresnių negu 80 metų susiduria su depresija dėl socialinės izolacijos o tai reiškia didžiulius iššūkius socialinių mokslų sričiai. Taigi, mes tarsi metame iššūkį, numatysime didžiulį biudžetą socialiniams mokslams, bet mes norime, kad tų mokslo atstovai prisimtų atsakomybę ieškoti sprendimų, uh, socialinėms visuomenėms problemoms spręsti. Tai yra rizikingas požiūris, bet mūsų sitikinimu tai yra geriausias požiūris. Toliau veikla iš apačios į viršų ir finansavimas. Europos mokslinio tyrimų taryba numatė 17 procentų savo didžiulio didelio biudžeto socialiniams mokslams ir humanitariniams mokslams. Taigi čia tikrai esama vietos ir erdvės dirbti nuo apačios į viršų. Aš jau minėjau, kad mes ir toliau ketiname stiprinti mažų ir vidutinio dydžio įmonių dalyvavimą. Tuo mes tengiamės supaprastinti įvairius instrumentus, Tai, ką, pavyzdžiui, Junktinės valstijos jau labai sėkmingai vysto SPRA, yra tiesiog labai ateimas toks paužiūris į mažas ir vidutinio dydžio įmonės. A, tai yra tiesiog a, na, leidžiama jam dirbti, pasižiūrime, kokie rezultatai, po to jau antra fazė. Ir o po to netgi mes galime tiesiog e, pasiekti tokių rezultatų, kada tą produkciją galime pasiūlyti rinkai. Taip, daugelis valstybių narių jau yra a, panašių dalykų įsitraukę, man atrodo, kad mums reikėtų tai pradėti daryti europinių lygmenių. A, taip pat a, mes kalbame apie a, skolos ir a, turto priemonę, kuri būtų prieinama mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. A, Taigi reikėtų iš tikrųjų dalyvavimą kiek galima daugiau plėsti. Dabar ES yra 27 valstybės narės, greitai bus 28. Svarbu, kad visos jos rastų vietą mūsų programoje. Labai dažnai a, tiesiog a, tai, kas yra geriausia, iš karto nesimato. Reikia, kad a, tai, kas yra iš tikrųjų geriausia, būtų akivaizdžiai matoma. Tam mes skirsime daug dėmesio iš vienos pusės leisime šalims na, tiesiog kurti pajėg, reikalingus pajėgumus, tai kad leistų jom pasiekti pačių geriausių rezultatų. Ir žinoma, tiesiog platesnė prieiga duoti prie struktūrinių fondų. Ir vietoj to, kad bandytume, na tiesiog kažkaip lygs sumaišyti įvairius instrumentus su a, tikslais. Mums reikėtų kuo daugiau a, kurti reikalingus pajėgumus inovacijams įvairiose šalyse, netgi regionuose mes kalbame apie universitetus, pavyzdžiui, reikia galbūt jiems reikalinga kažkokia tai įranga, kad galima būtų pasiekti geriausių rezultatų. Ir tam, kaip sakiau, visoje Europoje tiesiog labai e, reikėtų siekti tų pačių geriausių tobulumo. Ir na, tam, žinoma, didelį dėmesį reikia kreipti finansavimui. mums labai svarbu skatinti visą, žodžiu, pasiekimą pačių geriausių rezultatų būtent šito horizontų 2020 būdų pagalba. Taigi yra daug labai gerų idėjų ir reikėtų, kad būtent šitie patys geriausi rezultatai nebūtų tiesiog analizuoti kažkur tai vienoje ar kitoje ES vietoje, reikia plėsti juos. Komisija jau, jau daug kartų yra sakiusi, pabrėžusi, kad Europa nėra kažkokia izoliuotojo padėtyje, mes nesame kažkokia tvirtovė. Taigi mes a, e, tiesiog stengiamės ir toliau vadovautis tokiu principu, kad programa yra e, Horizontas 2020 būtų atvira visoms e, pasaulio šalims. Taigi pagrindas yra būtent a, tas tobulumo siekimas ir noras dirbti kartu, kartu ir su trečiosiomis šalimis taip pat. A, jeigu yra reikalas bendradarbiauti, kad būtų tas bendradarbiavimas, kiek galima daugiau skatinamas. Pavyzdžiui, mes kalbame ir apie Kiniją, ir apie Pietų Koreją, apie visą pasaulį, todėl kad būtent tik šitaip mes galime eiti pirmin. Mes ir toliau a, tersime e, pasirašinėti bendradarbiavimo sutartis, pažiūrėjau, Norvegija, Šveicarija ir Horizontas 2020 a, e, suteiks tokią galimybę. Nekalbėsiu labai detaliai apie e, AIT, tai yra inovacijų technologijos centrą Tai yra organizacija, kuri, kurios tikslas yra e, tiesiog užtikrinti, kad būtų numatytos politikos laikomasi ir kiek galima padėtų siekti tų tikslų. Supaprastinimas. Pone Valijo, mes keletą kartų perskaitėme jūsų pranešimą. Uh, Ir, na, labai džiaugiamės, kad galima būtų daug ką supaprastinti, kad nebeliktų šitų visų sudėtingumų. Taigi dabar radikaliai iš esmės supaprastiname. Yra labai paprasta e, tiesiog taisyklių sistema. E, vienas projektas, e, vienas šaltinis finansavimo. Labai paprasti vertinimo kriterijai. Bet taip pat numatome įvairias formas finansavimo mes numatome paprastas tais, grantų gavimo taisyklės. E, taip pat apie kontrolę, auditas ir e, taip pat intelektualių produktų e, tvirtinimas. Taigi stengiamės siekti kiek galima didesnį supaprastinimą. Taip, Elne Kavalį mes jau esame pasižymėję tame sąraše kas svarbiausia ir tai, ką mes jau padarėme, sekdami jūsų patarimais ir tai, ko dar nepadarėme, galbūt mes kai kur galbūt net per daug jau toli nužengėme, man atrodo, tai jau buvo paminėta dėl ekonominių kaštų, bet dar apie tai galbūt bus diskutuojama. Aš noriu, kad parlamentas iš tikrųjų paremtų mūsų noras supaprastinti, kad moksliniams darbuotojams tikrų, iš tikrųjų nebūtų visokių bereikalingų a, darbų, kad jie galėtų užsiimti būtent a, mokslinio tyriamojo darbo. Ne, biudžeto kontrolės komitetas. Taip, aišku, Mes norime rasti pusiausvyrą tarp tam tikro pasitikėjimo ir finansų, aiškaus finansų tvarkymo. Na, kalbant apie Europos mokslinio tyrimų sritį, žinoma, jie reikia kurti ir jie turėtų kurti valstybės narės, nacionalinės organizacijos, grantų galbūt pagrindų, grantų, kurių dar kol kas nėra. Bet a, būtent nacionaliniam mokslo a, tarybom a, čia yra keliamas uždavinys. Labai aiškiai yra publikuojama, yra aiškus skaidrumas, todėl daug a, ką gali padaryti pačios valstybės narės, kada kalbame apie judumo problemas, tarptautinio mobilumo problemas. Vėlgi reikėtų, kad prisimtų valstybės narės daugiau atsakomybės. Mes taip pat esame pateikę pasiūlymą dėl eurotomų e, Ypač mums, mums kelia didelį nesidomėjimą veiklą susijusi su Eurotomu. Tai yra įvairūs mokymai. Mums svarbu, kad a, būtų a, iš tikrųjų pakankamai pajėgumų, pakankamai žinių, a, ypač kada kalbame apie įvairių a, atominių jėgainių uždarimą kada kalbame apie gana pavojingus reaktorius. Šalia Horizonto 2020 yra ir kitų programų. Yra programų susijusių su mažom ir vidutinio dydžio įmonėm. Žinoma, galima kalbėti ir apie kosmę, bet Dėl tai yra papildoma, papildomi veiksmai, papildoma programa. Kokie mūsų ateities žingsniai, aš jau beveik baigiu. Žinoma, tai priklausys nuo diskusijų, komisijos, parlamento, tarybas, e, taryboje vykstančių diskusijų. Ir manau, kad 2013 metų viduryje jau galėsime priimti reikalingus teisės aktus susijusius su horizontu 2020 taip kad galėtume jau 2014 metų 1 sausio jau iš tikrųjų pateikti pirmusius pasiūlymus. Noriu dabar padėkoti už dėmesį, padėkoti už visą darbą, už visą indėlį. Jūsų, manau, kad savo pranešimo aš parodžiau, kad mes girdime tai, ką jūs sakote, kad mes kreipiame dėmesį į tai, ką jūs sakote ir lauksime tolesnių jūsų pasiūlymų. Ačiū uždėmesi. Grazie Robert Jean Smith, la parola. A... Dėkoju Robertui Jan Smith. Dabar žodis suteikiama direktoriui Kareliui. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu Jūs pasveikinti Jūs išrinkus į pirmininko postą. Taip pat sveikinu poną Lambert ir Matijas. Jie yra pranešėjai ir aš tikiuosi, kad jiems pavyks užmėgsti konstruktyvų ryšį, kad pasiūlymas susilauktų didžiulės sėkmės. Aš kalbu po generalinių direktoriaus ir noriu pasakyti tik tiek, kad Europos investicijų ir technologijų institutas rado savo vietą. Galiausiai tai nebėra niekam nereikalingas Našlaitis. Dabar šis institutas yra įtrauktas į pagrindų programą. Šis institutas atsidūrė Horizontas 2020 programoje. Tai yra labai svarbus dalykas. Mes komisijoje, rengdami šį pasiūlymą, vadovavomės tokiais principais. Mes norėjome, kad šis institutas prisidėtų prie Horizontas 2020 tikslų siekimo ir prisidėtų prie ES 2020 programos uždavinių. Tai buvo esminis mūsų darbo principas. Todėl Horizontas 2020 programos nuostatos dėl stebėsenos bus taikomos ir instituto veiklai tikrinti. Horizontas 2020 taisyklės bus taikomos Europos inovacijų ir technologijų institutui. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kodėlgi mes šiandien čia atėjome. Komisija parengė pasiūlymą dėl instituto. Mes komisijoje Manome, kad tai, kaip veikia institutas šiandien, turėtų pasikeisti. Todėl mes e, labai plačiai konsultavomės su partneriais. Yra parengta strateginė inovacijų darbo tvarkė, ją parengė pats technologijų institutas. Ja gavome šių metų gegužės mėnesį. Ir jūs patys pastebėsite, kad esama kur kas daugiau konvergencijos tarp EIT pasiūlymų ir komisijos pasiūlymų. Antras dalykas yra susijęs su nepriklausomu vertinimu. Jūs turite tą informaciją ir iš ankstesnių vertinimų mes pasimokėme naujų dalykų E, akivaizdu, kad esama trūkumų, silpnųjų pusių ir savo pasiūlyme mes tengiamės juos vienu ar kitu būdu išspręsti. Kalbant apie konsultacijas, konsultacijos vyko su suinteresuotomis pusėmis ir konsultacijų metu buvo išsakyta labai daug įdomių dalykų, kuriuos mes atidžiai nagrinėjame. Mm, manau, kad reikėtų pakalbėti ir apie instituto prioritetus. Jau minėjau, kad svarbiausias prioritetas yra prisidėti prie programos Horizontas 2020 tikslų. Ir instituto tikslas yra būtent prisidėti prie tikslų siekimo. Mes siūlome konsoliduoti tris pagrindinės sritis būtent e, nustatant konkurencingas peržiūros priemonės. Taip pat siūlome renkti bendras veiklas ir koleginę peržiūrą. Taigi vienas iš tikslų būtų konsolidacija. Antras dalykas būtų naujų elementų įnešimas. Mano pasiūlymas būtų trys nauji kiks pradėti 2013 metais ir antroji banga turėtų būti įdėkta 2018 metais. Prie to dar grįšiu, kai kalbėsiu apie biudžetą ir peržiūros mechanizmą, kuris yra reikalingas, kad galėtume įdėkti antrąjį kiks etapą. Daug kas, aišku, čia persidengia su Horizontas 2020 programa ir tai yra visiškai natūralu ir visiškai logiška, kadangi mes priklausome dideliai šeimai. Todėl mes šalia trijų dabartinių kiks, kurie aktyviai veikia tvarios energetikos klimato ir IRT srityse mes siūlome pradėti dar tris naujus kiks 2013 metais dėl sveikos gyvensenos ir aktyvaus senėjimo, dėl žaliavų ir dėl maisto. O kai dėl 2018 metų mes siūlome pridinės vertės gamybą, judumą miestuose ir kelias kitus klausimus. Kai kalbame apie visuomenės uždavinius, labai sudėtinga rasti greitą sprendimą, nes tokių iššūkių visuomenėje yra daugybė ir juos spręsti galime įvairiai. Savo pasiūlyme mes pirmiausia rekomenduojama atlikti išsame analizę. Mes siūlome kriterijus, kurie galėtų atsakyti klausimą, ar problema yra problema ar ne. Galiausiai mes pažiūrėjome į EIT pasiūlymus ir atlikome atviras konsultacijas. Ta, tą sąrašą, kurį jūs gavote, jis labai primena tą, kuris yra Horizontas 2020 programoje. Žinoma, kad tai nėra galutinis sąrašas. Apie jį dar bus kalbama ir jis dar bus svarstamas. Bet e, manau, kad jūs sutiksite, kad verta jau dabar diskutuoti apie šį klausimą. Dabartinėme reglamente numatytos temos - klimato kaita, tvari energetika ir IRT. Visa tai yra įtraukta į teisės aktus ir jų konstatuojamasias dalis. Ir aš tikiuosi, kad dabartinis procesas, kurį mes pradėsime, bus sėkmingas. Taigi pirmiausia, dirbsime su KIKS, po to imsimės platesnės veiklos turime nepamiršti, kad e, svarbiausias dalykas yra žmonės. Žmonės, piliečiai turi būti mūsų pagrindas. Po to bus sukurta EIT konkreti programa, kuri užtikrins galimybę lengviau dalintis informaciją dėl KIKS ir kitų klausimų. Bus sudaryta EIT bendruomenė, kuri užtikrins geresnį keitimąsi informaciją. Ir paskutinis prioritetas yra supaprastinimo prioritetas. Turime supaprastinti 2020 taisyklės, turime jas taikyti lankščiai. Turime būti pasiruošę prisitaikyti prie naujų, naujai atsirandančių poreikių. Tai tiek būtų apie tai, ką būtina padaryti dabar, kaip to pasiekti. Žinoma, pirmiausia, reikia biudžeto. Komisija yra pasiūliusi 3,2 milijardo eurų visam laikotarpiu. Žinoma, kad ši suma bus dar svarstama taip pat ir parlamente. Ir taryboje be jokios abejonės taip pat vyks įdomios diskusijos. Na, bet e, dabar gal reikia sumėti, e, kalbėti labiau ne apie pačią sumą, bet apie konkretų mūsų parengtą mechanizmą, kurio vadovaujantis bus skiriamos tos lėšos. Dabar numatyta suma yra 3,2 milijardai visam laikotarpiu. Mes siūlome du etapus. Pirmasis 1,5 milijardai maždaug e, būtų skirta 2014-2017 metams būtų konsoliduojami dabar esantis kiks. Ir nauji kiks, kurie bus pradėti 14 metais. Vėliau 17 metų pabaigoje, kaip ir numatyta Horizontas 2020 reglamento projekte, komisija atliks įvertinimą ir žiūrės, ar biudžeto lėšos buvo tinkamai panaudotos ir ar buvo pasiekta numatytų rezultatų konsoliduojant esamus kiks. Taip pat įvertinimo metu bus žiūrima, kiek lėšų skirti tiems kiks. Jeigu išvada bus tokia, kad biudžeto lėšos buvo tinkamai panaudotos ir buvo pasiekti numatyti tikslai. Tai antrasis, antroji dalis, 1,6 milijardai, bus skirti nuo 18 iki 20 metų. Tai tiek apie biudžetą ir aš netrukus jau baigsiu. Bet e, labai svarbu, kaip jau ir paminėjau, žvelgiant į sukauptą patirtį, į vertinimo patirtį, Mes parengėme keletą pasiūlymų dėl instituto valdysenos patobulinimo. Mes manome, kad valdyba e, turėtų daugiau dėmesio skirti strateginiams gairiams ir mes manome, kad valdyba turėtų būti sumažinta. Ji turėtų turėti konkrečias pareigas ir galės Ir mes taip pat siūlome sukurti instituto suinteresuotųjų šalių arba partnerių forumą. Ir galiausiai norėčiau paminėti pastarąją iniciatyvą susijusią su valdysena. Turime pasirūpinti sinergijomis tarp instituto ir GIGS, instituto GIGS ir kitų ES iniciatyvų, kurias kaip tik dabar ir svarstame čia baigsiu. Manau, kad e, mano pristatymas ir generalinio direktoriaus pristatymas atskleidė jums bendrą vaizdą apie Horizontas 2020 programą. Ačiū. Ringrazio. Allora, con... E, Nuoširdžiai Jums dėkoju, sako pirmininkė. Dabar kaip išklausėme gerbiamuosius direktorius ir galime pradėti diskusiją. Pirmiausia, kalbės pranešėjai, po to šešėliniai pranešėjai ir galiausiai komiteto nariai jeigu tik jie to pageidauja. Taigi pradės pranešėjai ir duosiu nedaugiau kaip penkias minutės laiko, kadangi labai daug norinčių kalbėti, taigi norėčiau, kad laikytumėtės jums skirto laiko. Pradėsime nuo kolegos Matiuran. Uh, Ačiū. Dėkoju abiems uh, kolegoms iš komisijos, tiek ponui Jan Smits, tiek ir Kureliui. Dėkoju už uh, tai, kad pristatėte komisijos pasiūlymą taip e, išsamei, kadangi tai yra labai svarbi programa ir taip pat norėčiau padėkoti Jums už e, draugiškus žodžius, kuriuos išreiškėte mūsų adresu. Aš esu įsitikinusi, kad artimiausiais mėnesiais labai glaudžiai bendradarbiausime. Kaip Humphrey Bogart jau yra, yra sakęs, e, šiandieną prasideda ilga mūsų draugystė. Mūsų laukia dar daug darbų ir atėjo laikas e, šį bei tą pasakyti. Ir konkrečiai, kad mes visiškai pritarėme komisijos e, pateiktoms analizės išvadoms. Pavyzdžiui, mes žinome, kaip sudėtinga, kokia sudėtinga, komplikuota yra mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Mes žinome, kaip yra būtina plėtoti šios programos e, įvairius elementus ir kaip tai svarbu, kokia jis svarbi, skatinant mūsų ūkio augimą. Mano frakcija pritarė pagrindiniai Horizontas 2020 programos idėjai, tai yra unikali programa e, skatinanti fundamentinius tyrimus, e, inovacijų plėsrą, plėtrą. Tad labai svarbu, kad ši bendroji programa vyktų veiksmingai, turint omenyje ir kilusi ekonominė krizė ir taupimo priemonės, tad kyla įvairūs e, klausimai, kuriuos norėčiau ir pateikti. Visų pirma, kaip, žvelgdami į ateitį, galėtume išvengti didėjančio um, Europos e, mokslinių tyrimų ir inovacijų mm, žemėlapio polarizacijos, susiskaidimo. Tai yra labai svarbu ir būtina to išvengti, jeigu norime žengti į priekį, jeigu norime, kad mūsų mokslinių tyrimų erdvė iš tiesų išsiplėstų. Pavyzdžiui, mes sutarėme, kad norėdami būti konkurencingi, konkurencingesni, labiau koordinuoti savo veiksmus, E, daugiau dėmesio kreipti į tas priemonės, kurios numato įvairių valstybių narių įsitraukimą pagal atitinkamus jų interesus ir e, mėgstamas temas. Tačiau galbūt tai nėra labai realistiška, kadangi gali įvykti taip, jog mūsų, e, mūsų mokslinių tyrimų ir inovacijų uh, E, landšaftas dar labiau susiskaidys. Kaipgi mes galėtume išvengti tokios polarizacijos? Vis dėlto e, ne, nepadarius šios programos per nelik specifinės, e, paskirstant ją atskiroms teritorijoms. Jūs kalbėjote apie tai, kad sanglaudos politika šiuo atveju yra tam tikras uh, tramplinas siekiant pagerinti mokslinių tyrimų kokybę. Tai aš norėčiau daugiau išgirsti apie komisijos planus. Kaipgi jūs įsivaizduojate ateityje, e, ant kogi mes galime statyti, plėtoti tą mūsų mokslinių tyrimų inovacijų programą? Galbūt e, mes turėsime ir daugiau galimybių apie tai pakalbėti juk iš tiesų reikia ieškoti ir sinergijos su kitomis ES programomis. Ypač apie tai buvo diskutuojama ir e, svarstant septintąją bendrąją pagrindų programą mokslinio tyrimų srityje. O šiuo metu, kai, krizė, kai esame krizėje, tai yra ypatingai opus klausimas. Mes norime kad būtų kiek įmanoma e, labiau koordinuojami veiksmai su EIT ir panašiai, tačiau vis tiek reikėtų išsaugoti ir tam tikrą veiksmų laisvę, e, plėtojant sanglaudos politiką. Apie tai jūs kalbėjote ir mes tam visiškai pritarėme. Tai yra viena iš problemų kurios ypač rūpi mano kolegoms ir man pačiai. Tad reikėtų ieškoti tinkamo sprendimo, kad užtikrintume geresnę mokslinių tyrimų ir inovacijų srities e, veiklos kokybę kitas klausimas, apie kurį jūs jau kalbėjote, bet aš vis dėlto norėčiau papildyti. Bendroji programos orientacija yra tikrai priimtina ir mes neturėtume užmiršti ir didesnio fundamentinių mokslinių tyrimų skatinimo. Tačiau ar jūs žinote, kiek dažnai e, kiek, kiek kartų mes e, yra minimas šioje programoje fundamentinių tyrimų um, terminas. Deja, tik tai du kartus galite pats pasižiūrėti. Tai yra labai e, nerima keliantis dalykas. Uh, Taip pat reikia ne, dar pasvarstyti, kiek tinkamas yra biudžeto paskirstimas šioje programoje. Pavyzdžiui, Marie Curie priemonė, kuri labai svarbi mo, jauniems mokslininkams, kurie nori keliauti į kitas valstybės narės. E, tai yra esminė priemonė skatinanti mūsų konkurencingumą, tačiau biudžetas yra nepakankamas ypač jį lyginant su, kitais, su kitomis biudžeto eilutėmis pavyzdžiui, EIT biudžetu. Apie tai dar galėčiau labai daug pasakyti, bet mm, mm, pirmininkiai mane labai griežtai žiūri. Paskutinis klausimas. Mes e, išgirdome keltą skaičių, apie tai dar girdėsime ne kartą, tačiau norėčiau pasakyti, kad antroje eilutėje buvo numatyta labai didelė pinigų suma. EIT nors ne, jis, šis institutas neįeina į specialiasias programas, todėl čia galėtų iškilti ir skaidrumo klausimas. Na, ateityje galbūt apie tai dar galėsime padiskutuoti. Bet aš norėčiau ir jūsų nuomonę šiuo momentu iškirsti. Na, pabaigoje dar norėčiau pasakyti, jog jūs kalbėjote, jog yra labai svarbus veiklos paprastinimas, procedūrų papra, paprastinimas. Aš tikėjusi, kad komisija pasieks dar daugiau, tačiau, e, na, bet manyčiau, kad galbūt kiti kolegos visai patenkinti tuo rezultatu ir išgirsime, ką kiti sako. Dėkoju, pirm, sako pirmininkai kolega Elleris. Ačiū. Aišku, labai sudėtinga per penkias minutės e, e, apie šią programą išsamei, ką nors pasakyti. Tačiau Norėčiau visų pirmiausia pateikti klausimą dėl biudžeto. E, skaičiai yra gražus, 49 procentų padidinimas, tačiau mes visi turime suvokti, kad čia e, e, kalbame apie tai, jog 49 procentus tarsi neutralizuoja e, inf, infliacija ir dėl to realus padidinimas yra 28-29 procentai. Ir naujojoje programoje yra įtraukta ir Europos inovacijų ir technologijos institutas ir JRP. Ir tai reiškia, jog šis padidinimas dar labiau sumažėja. E, stambus mokslinių tyrimų inovacijų projektai kaip ITA ar JMES yra taip pat labai svarbus elementas naujoje programoje. Ir jeigu mes iš tos naujosios programos toliau finansuosime šias programas, tuomet vėlgi pat, pat tas padidinimas nėra toks didelis. Na, dėl pirago padalinimo galima būtų e, ginčytis, tačiau įvairios mokslinio tyrimo ir inovacijų plėtojimo sritis, jos e, prašyte prašosi finansavimo, bet jos yra tokios įvairios ir jų yra tiek daug, kad kyla klausimas, ar e, poreikiai nei, nei to, neišaugo daugiau negu padidėjo biudžetas. Galbūt mums reikėtų, e, galbūt komisija turėtų ateityje turėti omenyje, kad, e, kad Europos parlamentas reikalavo iš karto biudžetą padvigubinti. Ir būtent tokio principo ir reikia laikytis, nustatant biudžetą. Panas Durėlis ir kiti kolegos pateikė labai teisingų pastabų dėl atskirų programų, bet mes nežinome, apie kokį bendrą programų skaičių kalbame. Ir galbūt mes net, jeigu nebus numatyti net tie 80 milijardų, tuomet aš nežinau, kaip tos programos realiai bus finansuojamos, kaip jos turės vykti. Galbūt uh, galiausiai susidarys tokia situacija, kad kai kurias programas teks apskritai išbraukti, kad e, bent kažkokią pridėtinę vertę turėtų programos, kurios dar yra realiai finansuojamos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kadangi yra labai sudėtinga e, diskutuoti apie turinį, kai neturime aiškaus e, biudžeto, konkrečiai apibriešto biudžeto. Uh, Dėl dalyvavimo sustiprinimo. Iš tiesų, parlamento ir komisijos bendradarbiavimas iki šiol vyko e, nuostabiai, tikrai puikiai. Ir aš e, kaip pranešėjas ir toliau e, dalyvausiu tame bendradarbiavime su kolegomis. Tačiau reikėtų ir tą bendradarbiavimą ir toliau skatinti, kai kalbame apie e, Europos, parla, e, Europos universitetų bendradarbiavimą. Taip pat e, reikėtų neužmiršti ir neuniversitetinių institucijų asociacijos. Kadangi čia susikerta skirtingi interesai ir aš manyčiau, kad mes turėtume suvokti, jog reikia užtikrinti ir būtiną lankstumą, kad tas, tos įvairias finansavimo struktūras, tai yra tas struktūras, kurios, pagal kurias finansuojami universitetai ir neuniversitetinės įstaigos būtų atitinkamai e, užtikrinama. Ir žvelgiant į tas dalyvavimo taisyklės, kyla klausimas, kaipgi turėtų būti derinamos inovacijų plėtra ir moksliniai tyrimai, abi dvi šios sritys, kadangi e, jeigu universitetas pateikia paraišką dėl tam tikro mokslinių tyrimo ir, ir nori galiausiai to tyrimo eigoje viskas plėtojasi link į, inova, į inovacijų kūrimo sritį, tuomet būtų labai įdomu žinoti, kaipgi konkrečiai praktikoje vyktų tokio, tokio projekto finansavimas, atskirų etapų finansavimas. Reikia sukurti tokias priemonės, kad e, jos veiktų realiai. Ir dar vienas paskutinis e, prašymas kolegoms. Manau, kad mums reikėtų parlamente sutarti Mes jau turime patirties dėrėdamėsi dėl septintosios pagrindų programos, kad pranešėjas nedarytų skirtumo, e, kuomet kalbama apie bendrą programą, bendrąją programą Horizontas 2020 ir e, dalyvavimo taisyklių kadangi tokiu atveju dėrybos su komisija, su taryba tampa sudėtingesnės ir Europos parlamento pozicijos susilpnėja. Dėkoju. Grazie al collega El. La parola al collega Mattias. Labai ačiū. Dabar mano kolega Matijas. Labai ačiū. Aš pirmą kartą kalbu po to, kai komitetas jau buvo perorganizuotas. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti su rinkimų rezultatais. Na, manau, kad a, daugelis dalykų, buvo, kurie buvo pasakyti, aš jiem pritariu, nekalbu apie IT Manau, ponas Alanda, negalime žiūrėti į IT tiesiog izoliuotai, atskirai. Mes turime kalbėti jį a, kartu su horizontu 2020. Reikia holistinio požiūrio į visą šitą sritį. Žinoma, Yra tam tikri o, tokie konkretūs dalykai liečiantis iki iki, apie juos galbūt atskirai reikėtų pakalbėti. Tačiau mes kaip parlamentas, mes tiesiog turėtume kažkaip apjungti įvairius pasiūlymus. Manau, kad į kai kurios parlamento pasiūlymus jau buvo atkreipti dėmesys, pavyzdžiui, supaprastinimas, jau čia didelė pažanga padaryta bet būčiau norėjęs, kad ir a, kiti pasiūlymai jau būtų aptarti. Na pačioje procedūros pradžioje. Esame žinome, turime dar laiko ir galima dar įjungti uh, nemažai nes Merkel minčių apie inovacijas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos dalykus, kurie, mano nuomonė, yra iš tikrųjų svarbus. Na, diskusijose galbūt netliesime labai detalių dalykų. Na, galbūt aš kai ką pakartosiu, noriu už tai atsiprašyti. Manau, kad reikia kažkokių aiškių tokių skiriamų linijų visame tame pakete. Situacija, visa padėtis labai svarbi Europai. Na, man atrodo, kad krizė liečia ir inovacijas, ir mokslą, ir Ir e, mes turime rasti atsaką naujom, e, vis, iš, naujam iššūkiam, kurie metami visai visuomeniai. Na, manau, kad yra, žinoma, galimybė šitos naujus iššūkius įjungti. A, tai yra tuos iššūkius, kurie atsiranda mūsų visuomeniai vystantis. Tai šalia mokslo, inovacijos, kur, žinoma, Europa kuria pridėtinę vertę. Jų svarbos negalima paneigti. Mes galime tiesiog a, sustiprinti sanglaudą ir toliau, kaip Europos Sąjunga, progresuoti. Na, kada kalbame apie tam tikrą tokią atskirtį tarp horizonto 2020 Europos sanglaudos, e, Europos Sąjungos sanglaudos, mes apie tai jau kalbėjome, reikėtų pakalbėti detaliau. Tai dalis bendro projekto ir tam bendram projektui o, reikia tiesiog suteikti daugiau tokios sanglaudos. Mums nereikia tokių kažkokių supainiotų tikslų, neaiškių tikslų. Bet negalime tiesiog, e, tiesiog žiūrėti kaip, na, tiesiog tunelį kažkokį ir nematyti nieko daugiau, nieko plačiau. Taip, mes stengiamės kiek galima daugiau skatinti, tobulinti mūsų inovacijų ir mokslinio tyrimų sritį. Kas kelia susirūpinimą, tai yra fundamentalių mokslinių tyrimų vaidmuo. Jau pakalbėkime galbūt toliau, aš čia nesustausiu ties tuo klausimu. Taip, man gut kelia rūpėsi taip pat, kad humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai nebevaidina svarbaus vaidmens. Jiems suteiktas tik tai lyg tai patariamasis vaidmuo, lyg antrailiai būtų dalykai ir juos būtina inkorporuoti kol kas nėra prioritetai, bet man atrodo, kad ES humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai turėtų vaidinti žymiai didesnį vaidmenį, negu jiems skiriamas šitoje programoje. Čia mes turime didžiulį paveldą. Ir jeigu mes ir toliau suteiksime jiem tik tai patariamą į tokį vaidmenį, tai būtų iš tikrųjų labai gaila. Turi būti tam tikros gairės, kaip valstybės narės turėtų naudotis struktūriniais fondais inovacijų srityje. Tačiau yra ir daugiau mokslo, tyrimų mokslo sričių, į kurias galbūt nepakankamai kreipiamas dėmesys. Taigi svarbiausia, kad reikia stiprinti uh, inovacijų ir mokslo sritį Europos Sąjungoje. Toliau kalbant apie EIT. Gali būti, man atrodo, diskusijos labai įdomios. Jau kolegos paminėjo kai kuriuos svarbiausius galbūt dalykus, bet norėčiau porą a, dalykų tokių konkrečių dar pateikti jums. Pirmiausia, Tai tiem na. Apesar de estar definido um período de avaliação, tem a ver com a questão da. Meistriškumo, tobumo, centrai, inovacijų centrai, atskaitomybė, kaip visą tai veiks. Na, labai ačiū už pristatymus, noriu atsiprašyti. Uh, E, kad kalbėjau apie problemas, o ne apie mūsų pasiekimus. Dabar ponas Lambert. Euh, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau ir aš Jūs pasveikinti ir poną Roilį. Roilį norėčiau padėkoti už puikų darbą pastaruosius dviejus su pusę metų. Uh, Nenorėčiau per nelik daug e, kalbėti apie Europos inovacijų ir technologijų institutą. Mm, tiesą pasakius, e, nelabai giliai analizavau šią temą, tačiau kiti dalykai man e, yra įdomus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Visų pirma, mums reikia pusiausvyros tarp e, e, toje vertybių grandinėje, pradedant fundamentiniais tyrimais, e, baigiant aukštųjų technologijų tyrimais. Šito siekiama šiame pakete, tai yra puiku, Mes e, e, taip pat ir vengiame e, subsidijuoti rinkos, rinkoje veikiančius veiksmus, rinkoje atliekamus veiksmus, nes tam yra ir kitų galimybių. Subsidijos šioje srityje iš tiesų nėra toks svarbus dalykas. Tačiau dar vienas įdomus dalykas yra derinimo dalykai. E, Europos Sąjungoje šioje srityje tu, veiksmai turi būti derinami ir, ir reikėtų ir pažvelgti ir į Europą 2020 strategiją. Čia ši strategija šiame kontekste taip pat yra labai svarbi. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie strate... E, struktūrinių fondų, sanglaudos fondų e, panaudojimą. Jeigu norime kokybiškesnės veiklos e, mokslinių tyrimų srityje, tuomet šio klausimo nederėtų užmiršti. Jūs taip pat kalbėjote, jog reikia susitelkti į šį klausimą. Ir aš tam visiškai pritariu. Taip pat paprastesnių taisyklių klausimas, ypač kai kalbame apie smulkiuosius partnerius, nes daugelis mūsų partnerių sako, jog negali dalyvauti programuose, nes jo, jiems yra pernelyg sudėtinga jos laikytis taisyklių. Aš manyčiau, kad mes dar daug ką galėtume pagerinti šiuo klausimu. Taip pat taisyklės susijusios su intelektinė nuosavybė. Mes Siekiame, kad Europa gautų naudos iš to, ką jinai investuoja. Ir tuo pat metu mes norime, kad būtų tinkamai laikomasi e, su intelektinė nusavybė susijusių taisyklių, kad jos e, tinkamai e, veiktų. Mes, aišku, nenorime, kad viskas, ko yra pasiekiama mokslinių tyrimų srityje, vis, visos naujos žinios būtų uh, nepasiekiamos, tačiau tuo pat metu tai reikia derinti ir būtent su intelektinės nusavybės teisų apsauga. Taip pat reikėtų neužmiršti, jog kartais uh, būtent stambiosios e, pramonės įmonės e, turi galimybę pasinaudoti ES subsidijomis ir tai tam reikėtų užkirsti kelią. Didesnę paramą reikėtų teikti mažoms ir vidutinėms įmonėms, skatinti privataus ir e, viešojo sektoriaus partnerystę. tokiu atveju dažnai yra sakoma, jog išlaidos dėja tenka valstybei, o pajamas naudą, konkrečią finansinę naudą gauna privatus subjektai. Mes norime išvengti tokių dalykų ir visi dėl to sutarėme. Ir žinome, kad įtač, kaip programa šiuo atveju taip pat nėra labai mėgstama. Jis taip pat susilaukia kritikos Ir pagaliau mokslinių tyrimų karinėje srityje finansavimas. Aš esu integruotos gynybos Europoje, bendros gynybos Europoje šalininkas ir aš manyčiau, kad čia mes galėtume, būtent čia galėtume tokį prisidėti finansiškai. Mes nenorime supaprastinti biudžeto skirimo šioje srityje, kad jo galėtų naudotis, piknaudžiauti atskiros valstybės narės, siekdamos finansuoti savo e, gynybos sritį, nacionalinę gynybos sritį. Jūs kalbėjote apie 80 milijardų eurų, na, bet aš manyčiau, kad tai yra pernelyg optimistinė e, suma. Na, bet jeigu tokia ir būtų, e, ją reikia paskirstyti labai protingai. Socialinis saugumas ir e, saugumas bendraja prasme dažnai, dėja, kalbant apie finansavimą, atskirų programų finansavimą yra painiojami ir aš norėčiau, kad būtų atkreipiamas dėmesys į tai, jog negalima tokių dalykų painioti. Uh, Aš esu už integruotą požiūrį, aš buvau ir ekonomikos reikalų komitete ir ten mes e, dirbome šio klausimu, buvome visa komanda sudaryta ir labai glaudžiai bendradarbiavo pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Aš manyčiau, kad mums duotų daug, daugiau naudos e, tokių klausimų sprendimas, jeigu veiktumėme integruotai bendradarbiaudami. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar perduosiu žodį generaliniam direktoriui, kad jis atsakytų į jūsų klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, kadangi laiko daug neturime, bendros pastabos. Pirmiausia, dėkoju poniai e, Madarel, ponui Lambert, Matijas, visiems jums už jūsų pasisakymus ir paramą programai. Kai kurie iš jūsų pabrėžė, Taip, mes jau praeitie skaitėme jūsų parengtus pranešimus, jūsų rekomendacijas. E, buvo iškelta keletas klausimų. Pirmiausia, biudžetas. Ponas Eilė šį klausimą kaip tik ir pabrėžia. Ar biudžetas yra pakankamas? Tai yra esminis klausimas. Stambus projektai nėra įtraukti į šį projektą, nes jeigu mes juos turėtume įtraukti į šią programą, tai be jokios abejonės 80 milijardų eurų nepakaktų. Jūs kalbėjote apie platesnį dalyvavimą. Aš jau savo pasisakymę minėjau, kad ES sudaro 27 šalys. Visur turime meistriškų tyriejų, Ir akivaizdu, kad visi turi įsitraukti į Horizontas 2020 programos vykdymą. Todėl turėtume užtikrinti gerą sąryšį su struktūriniais fondais. Bet neturėtume supainioti e, tikslų. Kai kalbame apie gebėjimų stiprinimą, turime galvoti apie universitetų stiprinimą, apie įrangos įgyjimą, apie daugybę kitų klausimų, sprendimą ir mes esame e, dėkingi komisijai už naują programą ir vienas trečdalis yra skirtas būtent inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Jeigu šios lėšos bus panaudotos išmintingai, tai bus galima stiprinti pajėgimus tose šalise, kuriuose gebėjimai dar nėra pakankami. Moksliniai tyrimai gali būti plėtojami ir žinoma, kad dalyviai ir užtikrins šios programos vykdymą. Mes turime gerų pavyzdžių. Imkime Airiją ir Ispaniją. Tai yra dvi šalis, kurios pasinaudojo struktūriniais fondais ir sukūrė savo mokslinius gebėjimus. Taigi mes turime panaudoti šias lėšas, kad sukurtume mokslinę bazę. Portugalija galėtų būti dar vienas pavyzdys. Taigi mes turime žiūrėti į sąryšį tarp struktūrinių fondų ir Horizontas 2020 programos, bet negalime supainioti tikslų. Ponas Van Nistelrooy savo pranešime nurodo dalykus, kurie galėtų pasitarnauti mums kaip geros gairės. Kitas dalykas - pusiausvėra tarp skirtingų prioritetų, trijų prioritetų. Jūs minėjote, kad galbūt nepakankamai prioritetų nustatyta baziniams fundamentaliesiams mokslams. Kiti minėjo, kad e, nepakanka prioritetų dėl visuomenės uždavinių sprendimo. Bet e, dėl visuomenės iššūkių tai reikėtų nepamiršti, aišku, ir biudžeto klausimo. Supaprastinimas. Jis yra numatytas gan platus, bent jau tokia mūsų nuomonė, bet e, kalbant apie supaprastinimą, visuomet kyla labai plačios diskusijos. Mes siūlome vieną finansavimo normą vienam projektui. Taip, bet iš karto pasigirdo nuomonių, kad į, smulki įmonė skiriasi nuo stambios įmonės, stambi įmonė skiriasi nuo universiteto. Todėl negali būti vienodų taisyklių visiems tokiems dalyviams. Ir su kogi mes susidarėme vėl su problema, jokio supaprastinimo tuomet negali būti. Kitas dalykas smulkios ir vidutinės įmonės, kiek jos samdo žmonių, jeigu jos nusamdo kelių, keliai žmonėmis daugiau, tai įmonė jau nebelaikoma smulkia įmonė. Taigi visuomet susidurėme su problemomis, kai kalbame apie supaprastinimą, nes dalyvių negalime traktuoti vienodai. Bet turime laikytis savo principų. Socialiniai mokslai buvo iškeltas šis klausimas. Pone Matijas, mes norime, kad e, būtent socialinių mokslų atstovai spręstų visuomenės problemas. Turime išlipti iš to dramblio kaulo bokšto ir spręsti konkrečias problemas. Senėjantis gyventojai, senėjimas apskritai, ponas Lambertas kalbėjo apie saugumą, ir socialinius mokslus, kodėl jie yra įtraukti į vieną ir tą pačią dalį. Betgi negalima sakyti, kad e, saugumas ir socialiniai mokslai niekaip nesusiję. Pažiūrėkime į terorizmo, smurto ir nusikalstamumo ištakas mūsų visuomenėje. Per nelik ilgai socialinių mokslų sfera nebuvo įtraukta į plačiasias bendrasias diskusijas. Toliau, smulkus dalyviai mes turime pasirūpinti, kad pagrindų programa ir Horizontas 2020 programa būtų prieinama smulkiems dalyviams ir kad šiuose programuose būtų numatytos priemonės smulkiems dalyviams, nedideliems, mažiems universitetams e, dalyvauti. Manau, kad čia ir sustosiu. Baigdamas norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė. Ir ponas Roil, kadangi jūs jau matau atvykus, norėčiau padėkoti jums už jūsų pirmininkavimą komitetui. Ačiū. Ačiū. Aš labai trumpai kalbėsiu, nes manau, kad bus dar pasisakančių. Du tiesioginiai klausimai. Vienas liečia prioritetus. Pirmiausia, žinoma, galima sakyti, kad jie suderinami su horizontu 2020. Na, kalbant apie kriterijus, kurie yra pasiūlymuose pateikiami Manau, kad kiti kriterijai irgi yra visiškai įmanomi. Tie, kuriuos mes jau pateikėme, jie yra labai svarbus, bet po to, kai jau kriterijus e, apibriešime, manau, kad bus prieita prie įvairių išdavų. Mes tikime, kad, kad temas, kurias mes siūlime, e, taip, tai yra tam tikri iššūkiai Tai yra viena iš mūsų diskusijų temų ir mielai dalyvausiu diskusijose. Norėčiau visiems priminti, kad reglamente temos, kurios pabaigoje pasiūlytos, dėl jų vyko diskusijos, bet, man atrodo, diskusijos nesirėmė labai gilę analizę. Kitas dalykas – E, buvo keletas žmonių jau iškeltas, tai yra skaidrumas ir atskaitomybė. Tai žinoma, IT turi laikytis naujų e, finansavimo taisyklių. Na, tai liečia visas agentūras, tai kaip yra leidžiami pinigai. Čia reikalingas didelis skaidrumas svarbiausia po to, kaip visą tai bus kontroliuojama. Turi būti kažkoks priežiūros komitetas, bet tam tikra turi būti procedūra numatyta. EIT turėtų atsiskaityti kartą per metus parlamentui. Na, žinoma, parlamentas tą patį vaidmenį vaidina ir kontroliuodamas, ir e, tikrindamas padarytas išlaidas, tai kaip ir kitose srityse, aišku. Ir tai tiesiog a, tą teisėtumą įeiti tik tai dar labiau sustiprins. Reikia tai turėti galvoje. Tas EIT yra žinoma a, lanksti organizacija, tačiau vis dėlto privalo laikytis ES visų taisyklių ir turi taip pat būti kontroliuojama. Grazie, la parola adesso al relatore Umbra, il collega Glant. Taip, kolega Glant. Tik porą minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pirmiausia, noriu pasveikinti su išrinkimu. Na, panas Mils. Jis sakė, aš norėčiau atsakyti klausimą liečiantį biudžetą. Žinoma, na, tam reikia drąsos, mes žinome, kokia dabar yra situacija. Na, reikia pagalvoti, kas iš tikrųjų yra įgyvendinama ir ką mes galėtume daryti. Reikėtų konsoliduoti biudžetus Europoje mums reikia a, tiesiog didinti pajamas. O tai reiškia, kad reikėtų ir taip padiskutuoti. Na, Dabar kalbėsiu kaip šešėlinis pranešėjas. Aš dar niekarto nesu patyręs, kad Europos komisija būtų tiek rimtai atsižvelgusi Europos parlamento pasiūlymus ir reikalavimus. Tad esu labai maloniai nustebintas. Žinoma, tuos dalykus komisija turi galėti ir, turi ir gerai apginti. Ir puiku, kad buvo e, daug, tai, daug įvairių aspektų buvo supaprastinta iš komisijos pusės ir e, tikiuosi, kad komisija ir toliau laikysis tokio principo. Norėčiau patikti tokių klausimų. Kaipgi yra su, uh, pas, su finansavimu mažom ir vidutinėms įmonėms, kai kalbame apie CIP e, programos tesimą? Ir taip pat norėčiau sužinoti, kaipgi yra su tinklų kūrimu ir sąnaudų ir naudos santykių, kaipgi, e, kaipgi su to, kaip, kaip, kokį vaidmenį toliau vaidins e, atitinkamas analizės, kurios nustatys e, sąnaudų ir naudos santyki. Norėčiau pirmiausia, žinoma, pasveikinti A, nes tuo, kaip puikiai jūs dirbate per pastarusius porą metų ir pasveikinti ponę Santori, nes ji tiesiog a, įrodo, kad galima vis dėlto darbo tvarkės laikytis a, taip, kaip reikia. Aš visada a, palaikiau a, valstybės remiamas mokslinio tyrimų problemas, programas Taip, žinoma, labai svarbu, kad būtų taip pat investuojama ir pramonė, ir didelės įmonės, ir mažas. Na, nekalbėsiu apie atskirus sektorius, bet norėčiau priminti, kad tie milijardai, apie kuriuos mes kalbėjome, tai yra iš tikrųjų didžiuliai pinigai. Taip, investicijos didžiulės. E, žmonės tiesiog kartais galvoja, kad tiesiog kasdien tie milijardai pasirodo svarbu, kaip jie bus skirstomi. Reikia vėlgi, kad čia būtų daroma pačiu geriausiu būdu. E, kada kalbame apie e, visuomeninės, tas problemas, visuomenės problemas, iššūkius, svarbiausia, kad a, e, tikrai e, tos investicijos pinigai neitų visą laiką tiem patiem a, žmonėm, nes gavę vieną kartą jie tiesiog, na jau toliau duoda paraškas ir teikėsi toliau. Na, džiaugiuosi, kad dirbame su struktūriniais a, fondais, a, bet a, vėl reikia taip pat prisiminti, kad žemės ūkis turėtų irgi, ypač maisto sektorius turėtų irgi rasti vietą e, inovacijų ir mokslinio tyrimų e, srityje. Nežiūrėkime atgal, kada kalbame apie inovacijas. Taigi, pasižiūrėti, kaip mes, kokių inovacijų pasieksime ir kaip plėtosime mokslinius tyrimus. Uh, Taip, mano kolegos jau a, kalbėjo apie a, supaprastinimą, tai paprastinimas turi būti rimtas, tikras supaprastinimas. Na, aš suprantu, kodėl jūs kalbate apie tą, na, tiesiog vienas rinkinį taisyklių. Taip, yra a, įvairūs veikėjai, įvairūs dalyviai ir kartais man atrodo, moksliniai tyrimai kartais susiduria su tam tikrais netiesioginiais kaštais. Na, pavyzdžiui, reikia kažkokios e, įrangos, reikia užtikrinti, e, kad kada na, periname prie e, na, tokios vienatvės, tai. Be... Prie vienos normos, tai tiesiog reikia žiūrėti, kad išlaikytume pusiausvyrą reikalingą. Uh, tas balansas, ta pusiausvėra. Nereik... Na, aš kalbu savo e, grupės vardu. Tai jau mūsų komitetas apie tai kalbėjo anksčiau. Taigi tai, kad buvo ne visiškai aišku miglota, reikėtų, kad taptų iš tikrųjų skaidriau, ypač kada kalbama apie finansavimą. Taip, mes kalbame apie tam tikrą laiką, kalbame taip pat apie ombudsmenų įvedimą, nes dažnai žmonės skundžiasi na, galima kalbėti apie žmogų, kuris e, nėra sistemos narys, bet e, reikia čia kalbėti lygiai taip pat apie e, tokį žingsnio praktiškumą. Taip, taip pat sveikinu tai, kad daug kas būtų daroma valstybių narių lygmenių. Na, vėl kalbame apie 27, greitai 28 valstybės narės. Taip pat palaikau tai, kas e, buvo kalbama apie, e, mano, ką kalbėjo mano kolegos, tai yra skaidrumas ir atskaitimas atskaitomumas, atskaitomybė. Tai yra gyvybiškai svarbu. Reikia užtikrinti, kad mūsų e, na, didžiosios pramonės įmonės na, neatsidurtų nepalankioje padėtyje dėl viso to, ko mes įmonės. Grazie, kolega Forlik. Dėkoju kolegijai Forum, dabar kolegija Merkis. Ačiū už pranešimus. Trumpai pasistengsiu kalbėti. Nesveikinsiu. Nebesveikinsiu, nes visi sveikino jūs. Tiesiog užduosiu klausimus. Jūs kalbėjote apie inovacijų Europą. Ar galėtumėte pasakyti, koksgi skirtumas tarp Horizontas 2020 ir inovacijų Europos? kogi nėra, kogi nebus toje inovacijų Europoje, kai įgyvendinsime programą Horizontas 2020. Sutinku su kolegomis, mes siekiame supaprastinimo, kalbant apie inovacijas. Ir daug kas kalbėjo apie struktūrinių fondų panaudojimą, bet taip pat norėčiau pabrėžti ir žemės ūkio lėšų panaudojimą. Kolega apie tai kaip tik užsiminė. Jūs kalbėjote apie KIKS, bet apie inovacijų partnerystės nelabai daug kalbėjote, nes visuomenės problemas galima spręsti ir per inovacijų partnerystės nes kiks pavieniui negalės išspręsti visuomenės problemų. Kalbant apie inovacijų Europą, mes aiškiai sakėme, kad reikia atremti didžiulius visuomenės iššūkius jų negali būti pernelyg daug. Ir šeši iššūkiai, man atrodo, yra pernelyg daug. Parlamente, kalbant apie inovacijų Europą, mes numatėme tris. Ir aš siūlyčiau, kad jūs taip pat grįžtumėte prie šio skaičiaus. EIP, KIKS, milžiniški visuomenės iššūkiai. Aš manau, kad to yra pernelyg daug nepabaigėme inovacijų partnerysčių, pradedame KIKS 14 ir 18 metais. Galbūt reikėtų peržvelgti visas turimas priemonės, kurios mus tiesiog yra užliejusios. Ir ne tik mus, bet ir kitas mokslo institucijas. Aš džiaugiuosi, kad jūs taikote tokį platų požiūrį. ir kad jūs siūlote tą vieną bendrą procedūrą. Bet jeigu, tarkime, skiriama tik nedidelė suma ir numatoma nedaug sąlygų dėl tikrinimų ir auditų. Ir galiausiai jūs kalbėjote apie socialinės inovacijas. Taip pat apie humanitarinius bei socialinius mokslus. Žinoma, visa tai yra labai svarbu ir siekiant socialinių inovacijų mums reikalingas bendradarbiavimas, kaip jūs ketinate jį užtikrinti. Dėkoju dabar kolega Banistelroj. Ačiū. Ką tik atsistatydino mūsų buvęs pirmininkas, dabar turime naują pirmininkę, svarstome labai svarbų klausimą ir laiko turime nedaug. Ketinama skirti daugiau lėšų, tačiau gyvename krizės laiku. Taigi, kągi komisija daro, kokia yra komisijos pozicija atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Sanglaudos politikoje yra numatyti nacionaliniai kontraktai, kurie numato, kiek bendro finansavimo lėšų turi skirti kiekviena valstybė narė. Taigi nieko neketinama skirti veltui. Kaipgi komisija dirbs su valstybėmis narėmis? Tai vienas klausimas. Kitas. Žinoma, kad diskusijų bus ir daugiau. Kitas dalykas, mes judame link bendro tikslo tobulumo, meistriškumo. Didžioji dalis lėšų kad jos būtų skirtos, reikia žiūrėti, ar jūsų pasiūlyti pasiūlymai yra pakankami, ar galime užtikrinti tą pusiausvyrą tarp sanglaudos ir meistriškumo. Kitas dalykas - žinių regionai. Atrodo, kad nebeliko tokios savokos pasiūlyme, kodėlgi nebeliko regioninės dimencijos. Kitas dalykas - EIT - inovacijų ir technologijų institutas. Pradžioje buvo problemų, dabar džiaugiuosi numatytomis investicijomis. Institutas yra europinis, Jis atlieka mokslinius tyrimus. Anksčiau buvo numatytas darbas tarp vyriausybinių pagrindų, dabar turime naują priemonę ir džiaugiuosi, kad tam yra skirtos numatytos bent jau lėšos. Ir svarbiausia dabar gauti numatytų rezultatų. Pone Merkis kėlė mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimą, bet e, moksliniai tyrimai bei pramonė taip pat turi būti susijęti. Jeigu norime, kad e, mūsų pramonė būtų ino, inovatyvi, turime imtis atitinkamų priemonių, turime pasirūpinti, kad būtų žmonių, kurie dirbtų mūsų pramonės srityje. Dėkoju. Komisija, prašom. Dėkoju už pasisakymus. Ponas Glantė, jūs kalbėjote apie taisyklės, klausėte, koks yra santykis tarp mažų vidutinio dydžio įmonių, jų veiklos Horizontas 2020 programos ir kitų programų. Horizontas 2020 programa yra skirta toms mažoms vidutinėms įmonėms, kurios užsima novatorišką veiklą. Pone Ford iškėlė meistriškumo e, savoką. Aš manau, kad tai vienintelis būdas Europai konkuruoti su likusiu pasauliu. Būdami vidutiniokai mes nieko nepasieksime. Ir moksliniai tyrimai yra išties esminis dalykas ir čia reikia siekti meistriškumo. Tai yra žinoma, turime vadovauti šio kriterijų ir atrinkdami projektus. Taip pat kalbėjote apie santykius su struktūriniais fondais. Ponas Van Ministero siūlė e, suorganizuoti viešus klausimus, įtraukiant visas bendrijas į tokius klausimus. Tai būtų tikrai labai įdomi mintis. Pone Ford kalbėjo apie supaprastinimą, bet moksliniai tyrimai yra įvairūs. Aš žinau tik vieną dalyką. Moksliniai tyrimai gali būti arba blogi, arba geri. Ir vėlgi mes turime tiesiai žiūrėti į supaprastinimą, ar mes ketiname būti griežti, ar ketiname taikyti išimtis ir taip toliau. Tai yra esminis klausimas. Ir vėlgi mažos vidutinio dydžio įmonės, aš su jumis sutinku. Uh, Pone Merkys kalbėjo apie ryšį tarp Horizontas 2020 ir Inovacijų sąjungos. Inovacijų sąjunga mums e, buvo tas paketas, kuris siekia sustiprinti novatiriškumą. Jame buvo 34 priemonės, buvo numatyta pritaikyti pažangesnius pirkimus, technologijų perkelimo klausimas, naujos mokymo sistemos. Inovacijų sąjunga yra bendras politinis dokumentas, kuriame numatyta daugybė priemonių, kurių tikslas yra pagerinti inovacijų klimatą Europos Sąjungoje. Horizontas 2020 yra inovacijų Europos dalis. Bet būkime atviri, jeigu mes norime sukurti Europos Sąjungą, Akivaizdu, kad reikia dirbti teisėkuros srityje. Turime užtikrinti galimybės greitai steigti įmonės ir daugelis priemonių turėtų būti vykdoma nacionaliniu lygiu. Jūs klausėte, koks yra ryšys tarp inovacinių, novatoriškų partnerysčių ir visuomenės problemų. Partnerysčių tikslas yra spręsti visuomenės problemas. Jūs labai gerai žinote apie tokias partnerystės. Jų tikslas yra numatyti partnerysčių darbo atvarkės siekiant horizontas 2020 tikslų. Taigi visa tai yra labai susiję ieškant atsako į esminius visuomenės iššūkius. Ar jų dabar yra numatyta pernelyg daug? Dabar jų yra 36. Taryba ir parlamentas kalbėjo apie įvairų skaičių. Ar galima dabar tuos iššūkius, jų skaičių sumažinti iki trijų? Mes jau sakėme, kad komisijos prioritetas yra nustatyti svarbiausius prioritetus, svarbiausias priemonės. Ir šeši prioritetai, jeigu mes apsiribotume šešiais, tai jau būtų gan didelis pasiekimas. Socialinės inovacijos Taip, jūs teisingai sakėte, tai yra susiję ne tik su technologijomis. Mums reikia galvoti apie veiksmus. Turiu pripažinti, kad socialinės inovacijos yra naujas dalykas, bent jau mums. Tyrimai rodo, kad daugelis inovacijų yra ne technologinio pobūdžio, bet labiau verslo technologijos. Todėl mes pradėsime nuo bandomųjų projektų ir vėliau jos išvystysime į stambesnius projektus. Ponas Vanistelroj kalbėjo apie struktūrinius fondus, apie galimybę surenkti svarstymus. Kaip ir ponė Ford, jūs sakėte, kad smulkus verslas yra labai svarbus, bet negalime pamiršti ir stambių įmonių dirbančių Europoje, kurios yra įdarbinusios milijonus europiečių ir tokius įmonės turi egzistuoti ir toliau. Septintojoje bendroje programoje esame numatę viešojo sektoriaus partnerystės ir mes norime tęsti tokią veiklą, nes norime išlaikyti stambių įmonių bazę Europoje. Taip, dėmesys turi būti skirtas mažoms įmonėms, bet stambios įmonės negali likti be dėmesio. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Kurel and so on. I think that what's crucial, and uh, Robert just said it, is the, the coordination of. Manau, kad uh, galima pasižiūrėti įvairias temas. Kas yra svarbu, tai tiesiog sukurti mechanizmus reikalingus, kad tiesiog nepertenktų neprioritetai kitų, kad tie rezultatai būtų aiškus. Na, kai kalbam apie pramonės dalyvavimą, jau buvo aiškiai pasakyta, kad svarbu ir mažos ir vidutinio e, dydžio įmonės, lygiai taip pat kaip ir didžiosios įmonės, pramonės e, dalyvavimas žinoma yra labai svarbu. Na, kai kas e, dar buvo kalbama apie rezultatus, taip yra lab, nepaprastai svarbu. Mes jau turime pradinių e, rezultatų, žinome, ką Kiks darė, yra jau tokie apčiuopiami rezultatai. Kalbant apie studentus, kurie tiesiog mokosi universitete dalyvaujančiose Kiks. Na, Kiks dirba dar tik tai maždaug metus ir pusantrų, bet jau matome rezultatus būtų visiškai malonu pasidalinti informaciją apie tuos apčiuopiamus rezultatus. Ačiū. Dėkoju. Jūs žinote, kad šiandieną komisija buvo pateikusi savo pristatymą, dar bus antras darbo etapas, pirmasis paskeitimas nuomonės dabar vyksta ir, ir bals, kalbėtojų sąrašas yra tikrai gana ilgas. Ir norėčiau pasakyti, jog kolegos, kurie dabar galės pasisakyti, prašys žodžio, galės kalbėti ne ilgiau kaip minutę pusantros. Prašau. Labai ačiū. Sveikinu komisiją, pasiūlymas yra geras. Jūs buvote atviri mūsų pasiūlymėm, pasiūlymams ir suinteresuotų šalių pasiūlymams. Žinoma, kad yra tobulintinų dalykų. Aš pradėsiu nuo struktūros ir turinio. Šie du aspektai yra gerai subalansuoti. Jūs atskyrėte meistriškumą nuo gebėjimų stiprinimo, bet iš esmės tie elementai turėtų būti vienas kitą papildantis, turėtų būti tam tikras sinergija tarp struktūrinių fondų ir papildomumo. Kaip ponas Savanistelro ir sakė, mums reikėtų sugražinti į pasiūlymus regionų dimensiją ir kalbėti apie žinių regionus. Kalbant apie tą mokslo meistriškumą, šį ramstį būtų galima čia šį beitą patobulinti. Mm Kaip sakė ponė Matijas, čia būtų galima kalbėti apie naujus iššūkius ir didesnės procentinės išraiškas. Pramonės pirmavimo ramstis. Čia esama dar erdvės mažoms įmonėms bendradarbiauti su tyrėjais ir mokslo institucijomis. Būtų galima apie tai pagalvoti. Visuomeninės problemos. Aš manau, kad jos turėtų būti sprendžiamos mokslo pagrindu. Žinoma, neturėtume pamiršti lankstumo, principo iš apačios į viršų taikymo ir kitų aspektų. Horizontas 2020 turėtų būti ne tik lėšas skirianti programa. Tai turėtų būti tam tikras struktūrinis komponentas kuris numatytų atitinkamą struktūrą svarbiose sritise, kaip pavyzdžiui sveikatos tyrimų sritis. Ir paskutinis dalykas - supaprastinimas. Aš labai džiaugiuosi jūsų pateiktais pasiūlymais. Mes turėtume pasirūpinti, kad PVM ta riba, ta norma būtų išlaikyta ir manau, kad dėrybos su taryba turėtume laikytis mūsų principų. Turime pagalvoti apie pridėtinę vertę ir skirti daugiau dėmesio jauniems mokslininkams. Yra šiokių problemų dėl mokslinių tyrimų grupių ir dėl jų finansavimo. Mes turėtume ieškoti uh, tam tikro sprendimo. Turi būti bendra taisyklė, bet turime ieškoti sprendimų kitiems atvejams taip pat. Aš žinoma, turėčiau dar daug ką pasakyti, bet. Taip, turėsime riboti jums skirtą kalbėti laiką. Ponas Prodi. Taip, dėkoju. Trumpai kalbėsiu. Nedarydamas didelių įžangų. Manyčiau, kad turėtume e, pakeisti visuomenės mąstymą, bent jau iš dalies. Ir neapsiriboti vien tik tai e, nauda, kurios e, gauname per bendrai vidaus produktą. Visų pirma, reikia galvoti apie tvarumą. Ir e, turėtume didelį dėmesį skirti socialiniams mokslams, humanitariniams mokslams ir juos e, glaudžiai sieti su moksliniais tyrimais. Reikia ieškoti pusiausvyros tarp, gam, tarp gamtos ir, ir žmonių pasaulio. Ir turimus išteklius, materialinius išteklius naudoti protingai. Aš manau, kad reikia galvoti apie derinimą, apie pusiausvyrą tarp, tarp, tarp dvasinių ir materialinių dalykų, tarp, tarp dvasinės veikatos ir fizinės veikatos. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, priemonę, kur, apie kurią kalbėjo Europos parlamentas, e, kuris tu, galėtų padėti, tokias, padėti sukurti tokią sąsają, tokias, tokią pusiausvyrą. Dėkoju, kolegė Toja. Ačiū. Daugelis jau dalykų buvo perimta komisijos, parlamentas daug gerų dalykų pasiūlė ir jūs į tai atsižvelgėte. Taip pat jūs kalbate apie stipresnį koordinavimą, apie Europos parlamento didesnį vaidmenį, apie tai mes kalbėjome ir anksčiau. Aš manau, kad e, jūs žengėte tikrai gerų kelių, toliau turite juo keliauti. Kultūra, apie ją buvo užsiminta, Turiu pasakyti, kad mano šalyje e, vyksta pro programa Cultural Excellence ir aš manau, kad ir kitose valstybėse narėse kultūra yra labai svarbis rytis. E, žinau, kad vienas profesorius, kurio vardo dabar neprisimenu, čia buvo atvykęs į šį komitetą ir mm, kalbėjo ir e, taip pat kalbėjo apie tai, kaip svarbu panaudoti mūsų mokslininkų galias. Tačiau reikia suvokti, kad daugelis subjektų nieko nedaro, pavyzdžiui, daugelis e, universitetų ar aukštųjų mokyklų, kadangi jos baiminasi būsimų išlaidų ir biurokratinės naštos. Uh, Taigi, kuriant naujus, e, naujas finansinės priemonės, e, reikia galvoti apie tai, kaip viską būtų galima supaprastinti, kadangi e, dalyv, dal, tokius, tokių programų dalyviai bijo dalyvavimo sąnaudų ir visų sunkumus, kur, kurie, kurie tenka dalyvaujant panašaus pabudžio programuose. Ačiū, ponia Koreli. No Ačiū. Turiu pasakyti, kad būtų labai sunku paprieštarauti šios programos esmei. Visi dalykai yra siektini ir man malonu klausytis šio vakaro diskusijų. Dabar kalbant apie konkrečius e, klausimus, supaprastinimas, jo labai reikia, mažos vidutinio dydžio įmonės, norėčiau apie tai daugiau sužinoti, galbūt ne šiandien aišku. Ponas Smits kalbėjo apie tai, kad reikia pritraukti ir išlaikyti geriausius talentus Europoje. Akivaizdu, kad e, tai yra būtina. Dabar dėl pačio finansavimo. Dėl strategijos 2020, dėl ekonomikos recesijos e, prioritetą reikėtų skirti tiems e, tyrimams, kurie būtų susiję su tokia pramonė, kuri gali pasiekti rezultatų. Ponas Smits sakė, kad mes esame tiesiog pasinešę dėl kontrolės. Aš manau, kad mes turėtume būti pasinešę dėl darbo vietų kūrimo ir dėl rezultatų. Visa kita nėra taip svarbu. Visa kita galime užtikrinti tuomet, kai sukursime darbo vietas ir kai į ES grįž konkurencingumas. Jeigu universitetai nori atlikti akademinius mokslinius tyrimus, leiskite jiems tai daryti, bet siūlykime, kad jie lėšas gautų iš valstybių narių, filantropų arba, kitai žodžiais tariant, ieškotų pinigų patys. Nes mes turime dėmesį suteikti į darbo vietas ir augimą, bent jau dabar per ateinančius 7-8 metus Europoje. Dabar pane Dedit Kastilija, prašom. Ačiū. Taip, Na, taip, yra visas sąrašas, bet pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už jų pastangas ir už tai, kad leido Europos parlamentui padaryti tam tikrą indėlį, kuris atsispindi dokumente. Na, trumpai e, keletas dalykų, kuriuos, na, manau, privalau paminėti. Manau, kad visi mes sutinkame, kad yra daug dalykų, kuriuos mes čia Europos parlamente norėtumėm padiskutuoti ir a, tokių dalykų, kurių, kuriuos mes norėtumėm matyti galutinėme dokumente. Apskritai suprantu, su, sutinku su pasiūlymo esme. Na, Tai struktūra, man taip pat patinka ta mintis, kuri buvo iškelta, kalbant apie tą žinių trikapį, sinergija ir na, tam tikras ryšys su sanglaudos politika. Man atrodo, čia truputėlį mes per mažai apie tai kalbame gaila, nes šitie, na, meistriškumo tobulumo kriterijai ir e, sanglauda yra skirtingi. Na, šiek tiek apie biudžetą. Čia yra tokio bendresnio pobūdžio problemos. Man norėtųsi žinoti, o koks biudžetas bus skiriamas tam tikriems e, konkretiem dalykam, pavyzdžiui, infrastruktūrai. Taip, dedama daug pastangų finansuoti infrastruktūrą. Ne. Turi didelę pridėtinę vertę. Na ir paskutinis e, dalykas. Nesenai mokslininkai man sakė, kad ties atrodo, kad komisijos tas supaprastinimas e, viso proceso reiškia, E, tiesiog e, nalik klaidų e, išvengimas, tai yra tam tikras instrumentas, kuris leistų dalyviams na, palengvintų jų dalyvavimą. Žiūrint iš šių požiūrio taško, atrodo, kad dar reikia daug darbo atlikti geriau užmokestis už atliktą darbą, bet apskritai labai ačiū už jau padarytą darbą. Ačiū dabar komisija. Norėčiau padėkoti visiems delegatam, kurie pateikė savo pastabas. Ne Kavalgio, kaip ir daugelis kiti, a, iškėlė svarbų dalyką. O, tai yra ryšį tarp o, Horizonto 2020 ir struktūrinių fondų. A, Taip pat labai ačiū už tą paspėtį, kurią parodėte FEDS. Aš visiškai pritariu jūsų nuomonė čia. Žinoma, negalima ignoruoti, kaip jūs ir minėjote, didžiausios pramonės dėl supaprastinimo. Taip, man labai malonu, kad jūs tiesiog asmeniškai iš tikrųjų daug padarėte, aktyviai dalyvavote ten ir tiesiog pastebėjote tai, kas yra svarbiausia. Taip, žinoma, kai kurie žmonės tai žaidžia, Tačiau na, tas paprastinimas reiškia, kad bus galbūt taisyklės tokios skaidresnės žymiai, bet žinoma, kaip gali būti tų, kurie laimėšiai ir tų, kurie praloš kažką. Turi būti tam tikra pusiausvėra. Reikia žiūrėti, kad tų pralaiminčiai būtų kai galima mažiau. Pana Draudai čia kalbėjo apie mokslinių tyrimų efektyvumą. Taip, e, taip pat apie e, tarp fizinės ir e, na, psichinės sveikatos mm, ryšys tarp ši, jų labai svarbus. O jūs kalbėjot vėlgi apie struktūrinius fondus, paminėjote, kad labai svarbu o, nepamiršti kultūros paveldo. Taip pat o, galbūt o, netaip aiškiai buvo paminėti tie iššūkiai, kurie laukia visuomenė, bet malonu, kad tai susilaukia dėmesio nes klausėmės grupės ir daug ką išgirdote, ko galbūt aš žiūrėjau į eilę E, kad tai turėtų būti pirmiausia Europoje e, daroma rekomendacija šitos grupės buvo, kad rezultatai, e, kurių pasieks moksliniai tyrėjai, kad pirmiausia jis turėtų pasinaudoti Europos Sąjungą. Na, kliūtis, kurios galbūt neleidžia pakankamai lengvai prieiti prie inovacijų Vėlgi maži mokslinio tyrimo centrai, mažas kompanijos turėtų taip pat galimybę prieiti prie finansavimo, prie viso. Žinoma, vienas iš tokių uždavinių yra kurti naujas darbo vietas ir galbūt todėl aš ir minėjau pačioje pradžioje biudžetinę discipliną ir taupimo priemonės, taupimo programas. Taigi atsispindi mūsų programoje e, Horizontas 2020. Negalime dabar, e, mums reikia galvoti ne tik apie taupimo priemonės, bet reikia galvoti apie e, tokią na, sveiką plėtrą, sveiką augimą. Jūs minėjote tai, kad reikėtų daugiau dėmesio kreipti į mokslinio tyrimo infrastruktūrą, mes nedalyvaujame pačioje toje fizinėje statyboje. Mes tiesiog bandome nu, užmėgsti tokį ryšį tarp atskirų gatyminių. O, reiškia, finansavimas jau tai fiziniai statybai turėtų jau ateiti iš kitų šaltinių. Man atrodo, kad uh, biudžetas, kurį mes numatome, suteiks daug galimybių mobilumui ne tik tai aukštajam mokslui, sakysime, bet ir bendradarbiaujant aukštajam mokslui ir pramoniai. Ačiū. Dėkoju. Dar turime tris minutės ir tris pranešėjus, kurie vis dar yra salėje. Taigi po minutę kiekvienam. Bet nepamirškite, kad turėsime dar galimybę ne vieną aptarti šios klausimus. Pone Madurel. Ar norėtumėte pasisakyti? Taip, ačiū ponė pirmininkė. Diskusijos buvo tikrai labai naudingos. Mes kaip pranešėjai tikrai atkreipime dėmesį į svarbiausius dalykus ir tikrai lauksime būsimų diskusijų ir manau, kad išspręsime visas problemas. Turime dar labai nemažai laiko ateityje aptarti šiems klausimams. Dėkoju direktoriams už dalyvavimą posėdėje, taip pat dėkoju visiems kolegams. Dėkoju. Ponas Eilė. Pone Smits, jūs labai. Uh labai gyrė šiandieną, tačiau aš norėčiau Jums e, pateik, pakišti keletą problemų. EIT yra pristatomas kaip 21 e, amžiaus e, inovacijų skatintojai, ska, inovaciją skatinanti institucija ir jai numatytas didžiulis biudžetas, tačiau dar reikėtų apie jo prasme ir reikšmę pak, pak, pakalbėti. Taip pat reikia neužmiršti paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms, apie tai taip pat dar būtina diskutuoti. Mes Norėtume e, savarankiškesnės mokslinių tyrimų programos, kuri būtų labiau nepriklausoma atsieta nuo kitų sričių. Apie tai jau buvo diskutuojama praeitie, to buvo reikalaujama iš Europos parlamento pusės. Aš norėčiau ryšk, aiškiai pabrėžti, kad E, kai kalbame apie e, gynybai, gynybos rytyje e, taikomas šios, skiriamas šios programos lėšas, reikėtų jas, ją būtinai specifizuoti. Ir taip pat reikia neužmiršti struktūrinių fondų reikšmės ir jų susijimo su šia programa. Mums reikia nutiesti tokį tiltą, finansavimo tiltą. Kitaip mes neturėsime lėšų, kurias, kurios tikrai labai būtinos plėtojant e, technologijas Europoje, vyktant inovacijų plėtrą. Dėkoju. Ačiū. Kolegė Madies trumpai vieną minutę tik tai duodame jums. Ačiū, aš tik tai trumpai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką pasakė ponas Smits paskutinio pasisakymo metu, kad bus e, vykdomos priemonės, kurios skatins augimą, ne tik e, bus kalba, e, atsižvelgiama į kažkokias e, priemonės reikalaujančias taupyti lėšas. E, Taigi, moksliniai tyrimai, inovacijų plėtra tai yra sritis, kurią būtina skatinti, toliau plėtoti ir visuomet e, atliekant atitinkamą analizę, e, atsižvelgiant į tai, kokios, kokios, kokie yra tokių e, veiksmų rezultatai, ar jie yra naudingi mūsų visuomeniai. Na, bet aš manau, kad e, šioje srityje mes tikrai dar daug ką aptarti turėsime. Pirmininkė, dėkoju kolegijai Maties. Aš taip pat norėčiau padėkoti gerbėmiems direktoriams ir pranešti, jog baigiame posėdį šiandieną, o rytoj pusę dešimt pradėsime nuo koordinatorių posėdžio, o komiteto posėdis prasidės 10.30, pusę 11. Dėkoju visiems ir iki pasimatymo.